Colleagues, please take seat. We can start. Susieskime, kolegos, ir pradėkime. Pradėkime ekonominį dialogą ir sveikinuosi su Portugalijos finansų ministre Marija Luisa Albuquerque. Sveika atvykusi ministrė į mūsų komiteto posėdį. Uh, Jūs atstovaujate Portugaliją, šalį, kuri 2014 birželio mėnesį baigė ekonominių korekcijų programą ir grįžo kapitalo rinkas, taigi nuo 2014 Liepos Portugalija pilnai integruota į Europos ekonominį ciklą įskaitant ir makroekonominės priežiūros sistemą. Ir šyrit komisijos narys Moskovičiai pristatė nuomonę dėl valstybių narių biudžeto planų projektų ir Portugalija yra viena iš septynių valstybių, kuri komisijos nuomonė, kuriai grėsia rizika netitikti reikalavimų. Taigi džiaugiamės, kad šiandien mes turime galimybę aptarti padėtį Portugalijoje su ministre Albuquerque. Ir pirmiausia, žodis jums, ministrė, prašom. Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, ponės, poniai parlamentarai, e, šis posėdis vyksta po to, kai buvo susitarta dėl e, korekcinių progresnės programus Portugalijoje. Tad labai svarbu, e, kad būtų atsižvelgta į tebeliekančius iššūkius. Mes siekiame visų pirma struktūrinės problemas spręsti Portugalijoje, kurios prasidėjo 11 metais. Jau nuo dešimtųjų metų mes e, turėjome atremti eurozonos iššūkius, mažinti skolą, kaip ir, kaip ir kitose valstybėse. Mes e, Taip pat susidūrėme su įsiskolinimo problema ir valstybės, ir namų ūkių, ir įmonių. Todėl e, turėjome stiprinti ekonomiką taip pat ir konkurencingumą, tačiau šitie tikslai buvo atidėti į šoną kuriam laikui. Portugalija po ilgos stagnacijos laikotarpio atsidūrė sunkioje padėtyje prasidėjus e, finansinė ekonominiai kriziai. Portugalija po kurio laiko suprato, jog yra būtina kreiptis dėl išorinės pagalbos. Ir trys pagrindiniai ramšiai čia paminėtini - viešųjų finansų sanavimas, finansinio stabilumo atkūrimas, struktūrinės reformas siekiant ekonomikos augimo ir užimtumo didėjimo. Dabar mūsų biudžetas yra subalansuotas, deficitas sumažintas per pusę. Dabar deficitas, tiksliau 13 metais buvo šiek tiek virš 4 procentų. Ir taip pat buvo įgyvendintas struktūrinės reformas, toliau darėme pažangą ir 14 metais šiame sektoriuje. Biudžetinė reforma pradėjo mums sustiprinti biudžetinę drausmę ir skaidrumą. Aišku, išorinis koregavimas taip pat buvo labai svarbus. Finansinių požiūrių Portugalija pagerino savo padėtį ženkliai. Portugalijos amortizavimo profilis išlieka teigiamas likvidumo požiūrių finansinės institucijos taip pat ėmėsi atitinkamų priemonių, tarp kurių buvo ir kapitalizavimas. Bankai taip pat siekia sumažinti sisteminę riziką, gerindami prieigą prie paskolų. Tuo buvo siekiama sukurti atviresnę ekonomiką, sustiprinti konkurencingumą ir padaryti konkurencingumą bei ekonominį vystimąsi tvaresniais. Rezultatai tuo būdu yra apčiuopiami, tačiau tas teigiamas laikotarpis neturi būti E, laikomas jau pasiektų tikslu. Apie 400 papildomų priemonių bus įgyventa per ateinančius trejus metus. Taip pat e, įgyvendamas reformas energetikos sektoriuje, žaliojo e, apmokestinimo srityje ir daugelį kitus ryčių. Taisamųjų priemonių poveikis turėjo teigiamos įtakos ir darbo rinkai. 2013 metais mūsų BVP ėmė aukti ir šių metų trečiąjį ketvirtį augimas turėtų būti 1,1 procento. Tad e, tai sutampa su vyriausybės e, prognozėmis. Nedarbas taip pat sumažėjo pastaruoju metu virš 4 procentų. 13 metais nedarbas buvo apie 17 procentų. Bedarbių skaičius mažėja. rink, pasitikėjimas rinkose didėja, tačiau turi būti ir toliau daroma pažanga su tokiu pat ryštu, kaip ir pas, per pastaruosius trejus e, metus. Per e, trejus metus, kita vertus, ir neįmanoma išspręsti visų problemų. Tie rodikliai, kurie pagal komisijos perspėjimo sistemą e, kelia susirūpinimą, yra susiję su valstybės skola ir nedarbo lygiu. Įsiskolinimas krizės metu buvo tikrai didelis ir nepasintu, kad biudžeto deficitas ir e, valstybės deficitas buvo mažinami, vis dėlto reikėjo dar papildomų koregavimo priemonių siekiant tikrai tvarios ekonomikos. Nedarbo procentas taip pat atspindi tų korekcinių priemonių veiksmingumą. 2011 metais turėjome labai skubiai veikti, spręsdami šias e, problemas ir iki 13 metų žymiai sumažindami nedarbą, tačiau yra ir kitų iššūkių, kurie išlieka, yra tam tikro disbalanso, kurį dar turime ištaisyti. Tad e, šiandien, kaip ir anksčiau, tam tikrose sektoriuose, nepaisant konsoliduotų rezultatų, apskritai e, ir toliau būtina imtis skubių priemonių. Kiek 15 metams pateiktame projekte, biudžeto projekte, o tai yra pirmasis biudžetas jau po komisijos e, programos pateiktas. Daugelis e, mūsų pasiektos pažangos aspektų jau atsispindi Mes ten taip pat e, apibrėžėme mūsų vietinę trajektoriją artimiausiai ateičiai. Dėl pernelik didelio deficito procedūros konstitucinio teismo sprendimas turėjo asmenio poveikio mūsų 13, 14, 15 metų biudžetams, biudžeto projektams, biudžeto konsolidavimo priemonės. Davė teigiamų rezultatų 2015 metais. E, deficitas jau bus sumažintas iki 2,5 procento BVP. Tačiau kol kas mūsų anksčiau numatytas tikslas tos ryties dar nepasiektas. Visų šitų dalykų pasiekti būtų buvę sunku be didelio konsensuso valstybės e, viduje tarp e, įvairių viso proceso dalyvių vyriausybė ėmėsi ryštingai visų reikiamų priemonių, kad Portugalijai kad Portugalija išvengtų pernelyg dėlio deficito procedūros. Vyriausybė ir toliau atidžiai stebės ekonominį, e, ekonominę padėtį ir jeigu reikės, pakoreguos savo ekonominę ir finansinę strategiją. Įgyventas reformos sukūrė puikų pagrindą tvariam ekonomikos vystimuisi ir darbo vietų kūrimui, tačiau, kaip sakiau, dar reikės papildomų pastangų, nes išlieka dar iššūkių, tai pareikalaus iš mūsų dar didesnės atsakomybės. Aišku, rizikos faktoriai nėra visiškai sumažinti, tačiau Portugalija juda tinkama linkme. Dėkuoju. Dėkoju. Pradėsime klausimų ir atsakymų seriją. Georgios Kristos klaus pirmasis, prašom. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αφού πρώτα συγχαρώ την... Dėkoju, pane pirmininkė. Norėčiau paklausti ponios ministrės štaiko. Portugalijai regis pavyko sustvarkyti jį pradėjo programą vėliau negu Graikija mano šalis ir galėjo jos atsisakyti anksčiau. Tad klausimų turiu daug. Pirmiausia, dėl išeimo į rinkas, kiek Portugalijos valstybė žvalgėsi rinkose. Ar ji gavo lėšų iš kažkokių programų, kurios baigsis, ar jūs turite rinkų pasitikėjimą ir galite e, E, tikėtis pasiskolinti rinkose, tai aišku sumažina išlaidas skolinimuose. Antras klausimas yra praktinis klausimas. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę ir gauti patarimų gal. Mes esame susidūrę su Graikijos teismų sprendimais. Jie sako, kad sumažinimas darbo užmokesčio ir pensijų buvo antikonstitucinis veiksmas. E, policininkai, universitetų dėstytojai prarado e, dėl to dalį pajamų. Dabar vyriausybė turi gražinti tuos pinigus, kurie buvo paimti žmonėms taikant numatytas programas. Dabar tenka taikyti kompensacijos mechanizmus, kad užtektų tam lėšų tenka kelti PVM E, dydį. Kaip jūs elgėte savo šalyje? Žinau, kad e, pas jūs irgi buvo primti teismų sprendimai, pagal kuriuos turėjote gražinti pinigus, e, kurie buvo paimti žmonių pagal griežto taupimo programas. Dėkoju. Nu, Dėkoju už klausimą galimybė skolintis rinkose buvo vienas iš variantų, su savo rizika be abejo. Tačiau pastaruosius tris metus Portugalijos vyriausybė vis vyriausybei pas, pasisekdavo gauti pasitikėjimą. Mes e, davėme labai konkrečius įsipareigojimus, e, kaip vyriausybė, šalis prisėmė įsipareigojimus įgyventi struktūrinius sprendimus, kad šalis būtų konkurencingesnė. Ir pirmiausia, mes e, įsipareigome mažinti skolą ir e, tai pavyko pagerinti padėtį, ypač ekonominio vystimosi srityje. Tad štai, tas pasitikėjimas yra geriausio, ko mums pavyko pasiekti. Dabar rinkose mumis pasitikima ir mes manome, kad nereikės papildomų pagalbinių priemonių. Mes turime taip pat ir rezervą likvidumui užtikrinti e, rinkų nestabilumą. Tai padeda atremti ir tai mums leidžia turėti didesnę pasirinkimo laisvę. Kai dėl teismų sprendimo. Per pastaruosius metus Portugalijoje mes sudarėm sustarimą su konstituciniu teismu. Ir šis susitarimas reiškia štai, ką vyriausybės primtos priemonės e, padėjo e, įgyvendinti tam tikras korekcinės priemonės. Du trečdaliai buvo korekcinių priemonių įgyvendinta išlaidų srityje ir dabar mes matome, kad pajamos ir išlaidos yra gerai subalansuotos. Ir dabar vyksta programų paskutinė fazė, buvo sustiprinta ypač pajamų dalis. Konstitucinės taisyklės ar apribojimai be abejo turi būti įgyventintos, vyriausybė turi jų laikytis ir reikia rasti kitų priemonių, kad būtų pasiekta tų tikslų, kurių įsipareigojame pasiekti. Gal tos priemonės ir ne pačios geriausios, e, trumpųjų laikotarpių jos buvo geriausios. Ir mes e, gerbėme Konstitucinio teismo sprendimus, pasirinkome kitas priemonės. Ir tai padėjo mums pasiekti savo tikslų. Eliza Ferreira. Prašom. Sveikinu atvykusią ponę ministrę. Mes žinome, kad mūsų požiūriai nesutampa. Mes iš skirtingų politinių stovyklų. Vyriausybė palaikė trejato siūlytas priemonės ir netgi toliau siekiančias, negu siūlė trejatas. O aš norėčiau pasakyti, kad pradinis tikslas buvo skolos sumažinimas, struktūrinės ekonomikos reformos, biudžeto konsolidavimas. Visa tai gerai, bet šiandien mes turime Europos komisijos tekstą, kur yra pasakyta, jog privati skola Europo, e, Portugalija yra didžiausia Europoje ir viešasis įsiskolinimas e, siekia 128 e, procentus, tai irgi vienas iš didžiausių rodiklių Europoje. Nedarbas išaugo labai smarkiai, investicijos e, patiria neigiamas tendencijas, eksporto rinkos buvo prarastos. Turime daugiau negu milijoną migravusių jaunų žmonių, išaugusi skurdą šalyje ir panašiai. Ar galima būtų galbūt pažvelgti šiek tiek į praeitį ir pasiaiškinti, kas atsitiko tas korekcinės priemonės taikant. Būtų svarbu pažvelgti į praeitį. Tai būtų svarbu trim lygmenimis. Pirmiausia, kalbant apie deficito klausimą. E, reikia pasakyti, kad problemos sprendimas nebuvo tvarus. Vyriausybė Portugalijos kaltinama tuo, kad nukrypo nuo numatyto kurso. Klausimas būtų toks, ar tikrai, ar jūs irgi taip manote? Antra, jeigu pažvelgtume atgal, jeigu pažvelgtume į perspektyvą, ar šiandien yra tokių dalykų, kuriuos galbūt darytumėt kitaip, ar tie trejektos pasiūlyti receptai buvo geri, o galbūt bus, jūs būtumėt pasirinkusi kitokį metodą. Ir trečia, Europos komisija rekomendavo vykdyti papildomas e, struktūrinio konsolidavimo priemonės. Ką siūlysite, ponia ministrė, kad būtų komisijos rekomendacijų laikomasi ateityje arba kad galbūt jų būtų nesilaikoma? Um eh, Dėkoju. Ačiū už jūsų žodžius. Sakote, kad vyriausybė daugiau žengė į priekį, negu jos buvo prašoma. Tai buvo kalbama ir apie kitas šalis. Mes tik bandėm pasakyti, kad mes supratome, kad yra būtina vykdyti korekcinės priemonės ir spręsti to disbalanso problemą. Ir visą tai mūsų šalies labui. Būtent dėl to mes elgėmės taip, kaip elgėmės. mes turime konsoliduoti biudžetą, mažinti skolą ir praktiniu požiūriu žiūrint Portugalijoje. Iškyla kitokių e, problemų negu, pažiūrėjau, Airijoje ar Graikijoje. Mes, mums iškyla ir e, viešojo ir privataus sektoriaus e, įsiskolinimo problemų, todėl turime dėti be galo daug e, pastangų spręsdami tas, tas problemas ir, ir, ir srautų problemas. Ir tai reiškia, kad pastangos turi būti dedamos nuolant, sprendžiant tas problemas, kurios susikaupė daugiau nei per dešimtmetį. Valstybės e, e, skola yra virš šimto procentų, tuo tarpu e, Likvidumo skola yra 118 procentų, kaip matote, tie rodikliai skiriasi. Taip pat, kalbant apie eksporto rinkas, tai mes nepraradome tų rinkų, netgi iškovojame jų daugiau negu buvo anksčiau. Ir e, už Europos ribų ir Europos viduje taip pat. Ir dėl to padidėjęs e, eksportas sumažino mūsų pažeidžiamumą. Kalbant apie kitų metų galimą deficitą, tai aišku, prognozijas nėra vienodos. Vyriausybė mano, kad e, jos prognozijas yra racionalios, tačiau kiti duomenys ir surinkti duomenys rodo, jog vyriausybė turbūt yra teisi ir galbūt nereikės papildomų priemonių, nes papildomos priemonės galbūt būtų kontraproduktyvios. Todėl dabar mums labai svarbu skatinti visų pirma ekonomikos augimą, nes 15 metais turbūt ne iškils perdirbio deficito problema klausimas, tačiau e, ar vis dėlto ta taikoma procedūra nesirėmė tam, tam tikromis problemomis. Man būtina pažymėti, jog mes turėjome pakoreguoti uh, kai kuriuos e, programos aspektus. Ir mes turėjome tai daryti, turėdami omenyje, kad mūsų ekonomika yra brandi ekonomika. Aišku, galbūt mūsų priemonės nedavė šimtaprocentinių rezultatų, tačiau rezultatai buvo teigiami ir dabar nebėra tokios baisios padėties, kokia buvo anksčiau. Pana Zylė. Ministeras. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Buvau kitame komitete, negirdėjau jūsų pasisakymo pradžios. Mano klausimas labai siauras, bet labai svarbus, ne vien Portugalijai. Portugalija žiniuose figuravo dėl auksinės vizos programos. Ir iš tikrųjų panašios investicinės programos yra kitose valstybėse narėse. Latvijoje, iš kur aš esu, mes taip pat turime panašią programą. Ir mano nuomonė, tos programos tikslas e, yra gyvenimo šengeno teritorijoje teisės pardavimas, o ne tikras investavimas, iš tikrųjų yra tam tikrų um, tikslų, kodėl e, to siekiama ir tai ardo nekilnojimo turto rinką ir kitas rinkas. Statybos kainos išauga ypač mažosiose šalise, tokiuose kaip Latvija. Jūs atsakinga už jūsų šalies finansus. Kaip jūs vertintumėte um, Golden Visa investavimo programos um, programą ir panašias investicinės programas kitose valstybėse narėse. Ar tokios programos iš tikrųjų padeda tvariam valstybių narių ekonomikos augimui ir ar nekelia saugumo problemų ir ar tokios schemos turėtų išlikti ateityje ar tik krizės metu galbūt jos turėtų būti taikomos ir vėliau nutraukiamos. Ir jūsų nuomonė, kiek ta Golden Visa programa iškraipo investicijų struktūrą Graikijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Maltoje, kitur. Ačiū. Muito obrigada, Sr. Deputado. Um, de facto, o programa de vistos gold acabou. Dziękuję. Auksinės vizos e, problema buvo taikoma, o kalbant apie pačią programą, tai valstybėse narėse buvo panašių programų, kai kurios netgi mm, siekia toliau negu mūsų programa. Tačiau mūsų, mūsų programa buvo siekiama atgaivinti nekilnojamo turto rinką kadangi toje rinkoje buvo depresija, nuosmukis, kadangi e, ir nežinau kodėl, ar todėl, kad rinka buvo maža, ar todėl, kad programa buvo veiksminga, bet e, faktas yra tas, jog nekilnojamo, e, nekilnojamo turtos sektoriaus padėtis pagerėjo. Ir uh, padidėjo investicijos ten, taip pat ir kitose e, sektoriuose. Bankų sektorio likvidumas padidėjo. Mes beje bendradarbiaujame su e, ir su teisės saugos struktūromis, siekdami nustatyti kapitalo uh, E, kilmę ir išvengti pinigų plovimo atveju. Tačiau faktas yra tas, kad ta programa dinamizavo Portugalijos rinką ir jos dėka pavyko pritraukti kapitalų ir išteklių bankiniam sektoriui Portugalijoje. Ir jokių iškraipimų ta programa nesukėlė ir e, kol kas nenumatome nutraukti tos programos. Ta programa beje nuolat yra vertinama, jos veiksmingumas vertinamas ir taip pat visuomet tikriname, ar programa nesukelia kokiu nors iškraipimu. Bet kuriuo atveju, jeigu būtų reikalas, mes galėtume koreguoti programą, bet kol kas nėra objektyvių priežasčių tai daryti. Nenumatome vidutinių laikotarpio to daryti. Kitas kalbėtojas Marisa Matijas Guė. Dėkuoju, ponė. Ministrė, vyriausybė teigia, jog e, vyriausybės programa buvo sėkminga. Trijulės vertinimas buvo labai rimtas vertinimas ir e, trijulė reikalavo konkrečių rezultatų. Matėme, kokie yra rezultatai 14 metais, matome, kad esame 10 metų lygyje mm, praktiškai. Aišku, nedarbas sumažėjo, deficitas buvo 13 procentų, dabar 4,9 procento, skola tai galbūt svarbiausias aspektas, e, Tai e, jeigu mes analizuojam padėtį objektyviai, tai e, ta koregavimo programa nepasiteisino. Tad e, kaip galim tai vadinti sėkme? Šiandien iš ryto buvome susitikę su ponu Moskovičium ir jisai mums priminė, jog Portugalija nesilaiko kai kurių reikalavimų ir e, Portugalijos padėtis yra labai atidžiai stebima. Jūsų vyriausybė e, nusmugdė šalį ir dėl to Portugalija buvo priversta e, taikyti trijulės griežtas priemonės. Ir turint omenyje visas tas problemas, ką reikia padaryti, kad padėties pagerėtų. Toliau, deficitas vyriausybė nepasiekė numatytų deficito mažinimo tikslų. Tos tikslus buvo numačiusi trijulė ir dabar, kaip matome, iškyla papildomų rizikos faktorių. Tad, uh, bankų gelbėjimo mechanizmas reikalauja tam tikrų konkrečių dalykų, tačiau e, Portugalijoje ne viskas buvo šioje srityje padaryta. Kodėl e, Portugalijos vyriausybė nusprendė gelbėti labiau bankus negu piliečius, nepaisydama ES aki. Ir indėlininkai, piliečiai labai smarkiai nukentėjo. Tai turės įtakos ir biudžetiniams tikslams, nes čia iškyla pasitikėjimo klausimas. Susinta, porque ficou muito pouco tempo para a minha resposta. Dėkoju, atsakysiu labai trumpai, nepaisant to, kad klausimas buvo ilgas. Taip, turint omenyje prognozes, jūs, ar jūs e, tikrinote prognozes kitose šalyse ir kaip paskui atrodė reali padėtis? Aš manau, kad e, tos problemos, kurias jūs e, minėjote, yra ne tik Portugalijos problemos. Visur padėtis buvo panaši, nes buvo prognozuojami vieni dalykai, realiai ne visuomet pavykdavo tai pasiekti. Vyriausybės nuomonė padėtis buvo labai sunki ir turint omenyje padėties sunkumą mes pasiekėme gerų rezultatų ir labai aiškiai galime tvirtinti, jog padėtis iš tikrųjų pagerėjo praktiškai pagal visus pagrindinius programos e, aspektus. Ir tai yra ne fanatizmas, tai yra įsitikinimas, jog struktūrinis deficitas anksčiau buvo labai didelis. Ir jeigu būtume ir toliau ėję tuo keliu, tai šiandien Portugalija būtų tragiškoje padėtyje ir socialiniu požiūriu, ir ekonominiu požiūriu. O buvo naita kitų kelių. Toliau kalbant apie nuomonės skirtumus su komisija, mes e, esame įvardinami kaip, kaip valstybė, kuri kelia tam tikrų uh, rizikos faktorių, tačiau čia kalba sukasi apie prognozes. Ir e, manau, kad e, čia taip, taip pat mes judėsime tam tikros konvergencijos link. Portugalijos centrinio banko įgyventos priemonės dėl bankų gelbėjimo buvo tokios, jog burden sharing buvo minimaliai taikomas kreditoriams. Ir iš tikrųjų indėlininkai ir mokesčių mokėtojai buvo apsaugoti ir buvo užtikrintas finansų sektoriaus atsakingumas. Tačiau aš manau, kad to, to, tokie klausimai ne, ne, ne visiškai atitinka realią padėtį, kokie buvo jūsų pateikti. Aldi frakcija, ketvirtoji pagal dydį frakcija. Aš truputį pakeičiau tvarką, panas Turvalas. Ačiū, mes tada žodį pirmiausia sutikiam damams. Sveika atvykusi, ponė ministrai, mūsų posėdį mes trumpai esame susitikę per trojkos procedūrą, kai lankėmės jūsų ministerijoje. Šį rytą mes e, kalbėjome apie mikroekonominio balanso dokumentus ir Portugalijos skaičiai e, yra nurodyti aukštas nedarbo lygis, skurdo grėsmės lygis aukštas. Tarkime, kad e, komisijos pirmininkas Junkeris sėkmingai pradės 300 milijardų programą ir jums teks e, tos programos padaryti dalis. Atsižvelgiant e, į jūsų konkrečias problemas, kur turėtų būti nukreiptos tos investicijos, kad būtų kuo veiksmingesnės. Nes jeigu mes e, neteisingai nukreipsime investicijas, tai jos gali būti neteisingai panaudotos ir tai bus katastrofa ir mums ir jums. Ačiū. Ačiū už šį klausimą. Tiesa, kad skurdo grėsmė išaugo per programą. Tačiau reikia pabrėžti, kad jau ir prieš programą um, ji buvo pakankamai didelė. Ta pati galima pasakyti apie nedarbo lygį. Ką padarė krizė? Krizė išryškino tas problemas, kurios Portugalijoje buvo jau kurį laiką. Tų problemų krizė nesukūrė, o jas tiesiog išryškino. Ir Mes pamatėme, kad e, mums tenka didžiulis darbas ištaisyti ilgalaikį disbalansą įvairiais e, aspektais. Tuo metu, kai visas pasaulis ir ypač Europa atsidūrė e, krizėje, taigi pačios aplinkybės nebuvo palankios spręsti vidiniai kriziai ir šitokioje aplinkoje mes buvome atsidūrę. Vis dėlto labai svarbu, kad mes toliau mm, mažintume disbalansą ir kad mažintume skurdo grėsmę. Ji yra tikrai nepagrės, nepateisinamai didelė ir turime galvoti, kokiu priemonių galima imtis, kad šią grėsmę sumažintume trumpojo laikotarpiu. Mums svarbu tęsti dabartinės pastangas, koreguoti struktūrinį disbalansą, kad nebūtų kažkokios trumpalaikio augimo iliuzijos, bet kad būtų tvarus augimas, kad mes sumažintume skurdo grėsmės skaičius, kad iš tikrųjų realiai tie skaičiai būtų maž, mažinami, o nekuriama kažkokia mažinimo iliuzija ir kad nereikėtų iš naujo viso proceso pradėti. Taigi svarbu suprasti, kokios yra priežastys ir kokios problemos šaknis, kurias mes turime spręsti nors padėti šiek tiek gerėja, vis tiek dar turime spręsti nemažai problemų. Dėl Junkerio programos, aišku, mums ji labai svarbi, ne vien kalbant apie investicijas, kurios būtų skirtos Portugalijai, bet e, ir europinėms investicijoms, kurios padarys realų poveikį mūsų konkurencingumui. Mes nuolat pabrėžiame, kaip svarbu kurti bendrą energetikos rinką periferiniams šalims, sakams, kaip Portugalija. Tai yra labai svarbu mums siekiant sumažinti energijos kainas ir stiprinti mūsų gamybos sektoriaus konkurencingumą. Taigi, jeigu šio investicijų paketo dalis bus nukreipta būtent šiam tikslui, tai netgi be tiesioginių investicijų Portugalijoje mes pajusime naudą. Kokia ta nauda, kuri bus padaryta eurozonai, tai bus naudinga ir mums. Ko labiausiai mums reikia mūsų šalyje, tai privačios investicijos. Mes turime struktūrinę problemą, būtent, kad mūsų verslo sektorioje trūksta kapitalo ir mūsų įmonės per daug įsiskolinusios ir iš tikrųjų yra ir tų išteklių problema e, ir mums reikia koreguoti turto ir skolos santyki ir stiprinti mūsų verslo sektorių. Taigi visos privačios investicijos, kurias mes galime pritraukti į mūsų šalį, kokie kapitalo e, instrumentai gali būti sukurti, visa pažanga, kurios mes pasieksime, kurdami priemonės kuriomis būtų galima mažinti riziką, visa tai bus naudinga mūsų šaliai. Ir mes tikri, kad e, tas planas, kuris yra paskelbtas, yra žingsnis tinkama linkme ir kad mes galėsime paskatinti ekonomikos augimą Europoje ir Portugalijai jis bus taip pat naudingas. Ačiū. Ačiū žaliųjų frakcija. Panis Kotkato. Aš taip pat žiūrėjau į makroekonominius rodiklius ir pažiūrėjau, kad vyriausybės balanso skaičiai pagerėjo, tačiau tas nedidelis pagerėjimas yra visuomenės sąskaita, visuomenės paslaugų sąskaita. Taip pat žiūriu, kad skolos ir BVP santykis nepagerėjo ir kad būtent korekcijos programos metu um, tas santykis buvo pats nepalankiausias. Taigi man tai rodo, kad korekcijos programa žlugo. Aukšta valstybės skola kelia klausimą, kaip iš tikrųjų m, mm, atrodo piliečių ir kreditorių ekonominis santykis. Ir aš turiu tris klausimus. Pirmiausia, ar galėtumėte pasakyti, e, kokį poveikį Portugalijos valstybės skolai padarė Portugalijos finansinio sektoriaus gelbėjimas? Antra, ar jūs manote, kad piliečiai turi toliau mokėti už tą skolą, kuri, kurią turi valstybė. Ir trečia, koks, ką Jūs manote apie piliečių audito procedūrą, demokratinį diskusiją apie tai, ar restruktūrizavimas būtų tinkama pasirinktis. Ačiū. Ačiū. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad e, iš tiesų visuomenė patyrė skaudžių pasiekmių, tas tiesa. Bet e, koregavimas tomis aplinkybėmis buvo reikalingas ir vyriausybė ir toliau turi didžiulį deficitą. Ir be finansavimo valstybinio ar privataus mes galbūt būtume sumažinę deficitą, tačiau pasiekmės visuomeniai būtų dar sudėtingesnės. Taigi sprendimas pasirinktas buvo sunkus, tačiau jis buvo geresnis nei alternatyva. Tai yra, jeigu nebūtų koregavimo programos ir mes neturėtume laiko gyvendinti reformas ir neturėtume galimybės prieiti prie kapitalo rinkų. Kai dėl viešųjų paslaugų kokybės ji išlaikyta, mes vis dar turime patikimą sveikatos priežiūros sistemą, valstybinę švietimo sistemą, šalis toliau yra viena saugiausių šalių Europoje ir pasaulyje. Mūsų šalis, visos institucijos tinkamai veikia. Mes iš tikrųjų labai stengiamės tinkamai panaudoti turimas lėšas. Mes manome, kad piliečiai iš tikrųjų nori, kad būtų išlaikytos aukštos kokybės paslaugos ir kad būtų sumažintos sąnaudos, kiek įmanoma, kad sąnaudos būtų pakeliamos piliečiams už aukštos kokybės paslaugas. Toliau finansinio sektoriaus gelbėjimo priemonės. Turiu pasakyti, kad iš tų bankų, kurie E, kuriems reikėjo valstybės lėšų. E, vienas bankas jau visiškai išmokėjo skolą ir kompeticijos generalinis direktoratas mm, iš tikrųjų padarė atitinkamas išvadas. Antras bankas gražino taip pat didelę paramos dalį ir laiku gražina likusią dalį. Vienas valstybinis bankas gavo pagalbą, bet kadangi valstybė akcininkė, tai šiek tiek susipainioja akcininko ir valstybės vaidmuo, bet e, ta parama taip pat yra gražinama, kaip sutarta. Ir bendrai turiu pasakyti, kad e, kaina valstybėje ar mokesčių mokėtojams e, atsiperka Mes žinome, kad 2014 vasarą mes turėjome pertvarkyti kai kuriuos bankus ir dabar jau atitinkame visiškai ES taisyklėms. Reikėjo iš tikrųjų paskolos iš valstybės išdo ir tą paskolą gražins finansinis sektorius, kadangi mes laikomės taisyklių, tai mokesčių mokėtojai nepajus jokios, jokių papildomų sąnaudų. Ir trečias jūsų klausimas. Mes gyvename demokratinėje valstybėje ir piliečiai turi būti įtraukti į procesus, turi turėti informaciją ir dalyvauti priimant sprendimus ir rinkimų metu ir ne vieną. Tai yra svarbu, nes e, mes turime praeities uh, skolų ir praeities sprendimų prisimenimus. Mes turime prisiminti praeitį ir nekartoti senų klaidų. Mes turime labiausiai pasimokyti iš savo skolų. Turime suprasti, iš kur tos skolos, kokie sprendimai buvo teisingi, kurie ne. Ir turime užtikrinti, kad klaidingi sprendimai nebūtų kartojami. Ačiū. Thank you. I see. Ačiū, nematau, kad FDD prašytų žodžio, taigi dabar Barbara Keppel. Spontaninių pasisakymų procedūra. Koju, pane pirmininkė. Pone ministrė, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį, į Briuselį vyksta ekonominis dialogas, tai jis iš tikrųjų įdomu. Pone ministrė, jūs tęsite tai, ką pradėjo ponas Kaspa, tai yra konsoliduojate biudžetą, mažinate valstybės skolą ir stengiatės užtikrinti finansinį stabilumą bei atgaivinti ekonomiką. Tai yra ta kryptis, kurioje nurodė ir trejetas. Jeigu pažiūrėtume makroekonominius rodiklius, tai pamatytume, kad iš trijų planų 2014 metų pavyko e, pasiekti ekonomikos ekonomikos augimo, didesnės vidaus paklausos ir investicijų. 2014 metams 0,9 procentų siekia ekonomikos augimas. Tai yra daugiau 0,1 procentų negu bendras eurozonos ekonomikos augimas. 1,3 tiek sieks ekonomikos augimo kitą metą. 0,3 procentus, tai virš, procentais 0,3 viršė eurozonos augimą. Tai yra reikšmingi skaičiai kai dėl investicijų 1,9 procentai, 0,6 procentai eurozonoje siekia investicijos. Tad galima sakyti, kad jums iš tikrųjų pavyko pasiekti persilaužimų, jums pavyko e, užtikrinti, kad šalis vėl galės skolintis kapitalų rinkose. Tai padėjo šaliai e, užtikrinti biudžeto pajamas, jūs gyveninote struktūrinės reformas kurios ne visos yra tokios jau malonios ir neskausmingos, tačiau klausimų jums turiu, kaip jau sakiau, duomenys ekonominiai yra teikiantis vilties Portugalijos ekonomikai. Atrodo, augimas atsigauna. Ką manote apie griežto taupimo priemonės ir reformas? Ar manite, kad tos, prie... manote, kad tos priemonės yra svarbios, kad Portugalija taptų konkurencingesnė? Dėkui. Muito obrigada, senhora deputada. Ah, Dėkoju. Poniai parlamento nariai, prieš atsakydama jūsų klausimą, norėčiau pasakyti štai ką. BVP augimas 2014 metams siekia 1 procentą. Tokius yra mūsų vyriausybės prognozijas. Paskutinį ketvirtį 1,1 procento siekia ekonomikos augimas mūsų šis skirtumas nuo komisijos ekonominių prognozių kyla iš to, kas numatoma 2014 metų pabaigai. Europos komisija identifikavo tam tikrą riziką, jos neįvyko, tad džiaugiamės, kad mūsų prognozijas labiau atitinka realybę. Ekonomikos augimą kitiems metams numatome 1,5 procentų. Ir iš tikrųjų 2013 metais Portugalijai teko padaryti labai daug, kad procesas atsigautų. E, teko laikytis konvergencijos e, sąlygų, jos ilgą laiką jau nebuvo. Ir būtina dirbti taip, kad ekonomikos augimas auktų visoje Europoje, ne tik Portugalijoje. Mes artėjame vieni prie kitų rezultatų, tai reiškia, kad eurozonoje atsiranda bendri tam tikri rodikliai. Struktūrinės reformos turi būti nuolatinis procesas. Tai nėra kažkoks paketas, kurį sveriam, įgyvendinam ir pasakom, viskas padaryta. E, tai yra tie dalykai, kurie vyksta nuolatos, nes praktikoje tenka nuolatos įvertinti, ko pasiekta, ką reikia koreguoti ir paskui reikia daryti kitas reformas galiausiai. Tai yra geras dalykas šalies konkurencingumui, darbo rinką toliau reformuojame, nemažai nuveikėme, bet turime dar pagerinti lankstumo sąlygas darbo rinkoje, turime įgyvendinti reformas, kad galėtume dirbančių žmonių kvalifikaciją pritaikyti prie darbo rinkos poreikių, turime taip pat Ir tai yra bendras darbas visų ES lygmenių. Turime gilinti finansų rinką, vieningą finansų rinką tam, kad čia neliktų e, susiskaldimo ir konkurencijos iškraipimo. Taigi matote, turime visą eilę reformų, kurias e, reikia gyvendinti, norint turėti tvirtus viešuosius finansus. Nereikia, kad kaip praeitie tai būtų probleminės rytis. Būtina teikti paramą ekonomikai, kad ši galėtų vystytis ir vystytis tvariai. Tad būtina gyvendinti tvarų reformų procesą. Socialinės apsaugos klausimus reikės svarstyti papildomai, pensijų klausimą. Vėlgi čia reikės siekti plataus politinio konsensuso. Tačiau atsižvelgiant mūsų šalies demografinę padėtį, E, būtinai reikės šią reformą daryti ir jau regisi netrukus. Thank you. Next. Dėkoju, kitas kalbėtojas yra kolega Maletič. Prašau. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo, drago mi je što mogu pozdraviti ovdje Portugal. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad galiu pasveikinti Portugalijos finansų ministrą. Džiaugiuosi, kad e, Portugalijos vyriausybė ir finansų ministerija pasiekė, jog e, Portugalija iš tikrųjų dabar juda tinkama linkime. 15 metams fiksuojami tikslai yra fiskalinis konsolidavimas ir investicijų didinimas. Tai yra tokie dalykai, kuriuos E, mini kalbėdamas su valstybės narėmis Europos komisija. Fiskalinis konsolidavimas labai svarbus jūsų biudžeto augimui. Ar jums pavyko padidinti biudžeto pajamas ir, ir sumažinti um, išlaidas? Taip pat investicijų planai Portugalijos mane domina, kaip jūs sieksite didinti investicijas. Jūs minėjote, jog privačiame sektoriuje nėra pakankamai kapitalo, tačiau ar jums taip pat iškyla sunkumų dėl švietimo struktūros, dėl inovacijų, naujovių trūkumo ir jūs nekalbėjote apie finansavimo šaltinius. Tad kaip spręsite finansavimo šaltinių problemą? Galbūt tai yra e, minima tose keturiuose šimtuose priemonių, kurios dar bus įgyvendinamos, apie kurias jūs kalbėjot. Verslas ir kapitalas, jūs minėjote kapitalo priemonės, equity instruments. Ir sakėte, kad iki. E, rugsėjo pabaigos jūs nustatėte, kurios mažos realizacinės įmonės buvo per daug įsiskolinusios ir kurioms iš, jau iškylo bankroto e, rizika. Ar jūs sudarėt tokį sąrašą? Dėkuoju. Kalbant apie 15 metų biudžetą ir jo didėjimą. Mes sumažinome mokesčius, panaikinome mokestį nuo pensijų. Ir tas mokestis lygo tik tai jis įmamas ir toliau nuo pačių didžiausių pensijų šitų priemonių našta iš dalies teks e, viešojo sektoriaus, viešame sektorėje dirbantiems piliečiams. Ir mūsų priemonės taip pat prioritetą teikia vaikų turinčioms e, šeimoms. turėjome skubiai imtis priemonių šioje srityje, todėl kad padėtis gerėja labai e, lietai šiuo požiūriu. Taip pat turėjome taisyti tam tikrus iškraipimus, siekdami rinkoje egzistuojančius iškraipimus, siekdami e, žalesnės ekonomikos. Mes e, Taip pat sumažinome įmonių mokesčius 22-23 procentais, 20-21 procentų. Tuo pačiu sudarydami geresnės sąlygas investicijoms. Mes e, taip pat ėmės priemonių, spręsdami darbo jėgos problemas. Portugalijoje yra puikių inovuojančių centrų šiame sektoriuje, labai aukšto lygio ir yra sektorių, kurie yra pasiekę labai aukštą meistriškumo lygį. Kai kurie iš tų sektorių bendradarbiauja su universitetais ir verslo sąsajų su kariniame pasauliu kai kuriais atvejais iš tikrųjų yra pavyzdinės. elektroninės vyriausybės srityje taip pat esame padarę dėlę pažangą, yra padaryta tikrai daug pažangos šioje srityje, užtikrinant geresnę prieigą prie įvairių valstybės paslaugų. Aišku, iškyla įmonių įsiskolinimo problemų ir toliau. Ir mes turime kitų metų pirmajame e, ketvirtyje smarkiai pasistumėti į priekį ir šioje srityje. Per Vanžberės. Dėkuoju, ponė ministrė, už tai, kad apsilankėte pas mus. Jūsų klausydamas aš buvau truputį nustebus, todėl kad e, jūsų pasakytos mintis prieštarauja pono Junkerio pasakytoms e, mintims. Jūs e, sakėte, kad jums ne, nebereikia kreiptis į, į trijulę. Ir taip pat dėl nedarbo kaip pranešėja dėl 2-pack ir 6-pack, kadangi jūs minėjote elektroninį, elektroninės vyriausybės e, sektorių, ar jūs e, nemanote, kad e, truksama grandis e vyriausybėje būtų didesnė Europos integracija, gilesnė integracija ir ką jūs manote apie minimus tokius scenarius kaip, kaip minimalios bedarbio pašalpos įtvirtinimas arba kaip automatiniai eurozonos stabilizavimo mechanizmai Toliau kitas dalykas, kalbant apie investicijas, jums jau buvo pateikta daug klausimų šito klausimu. Jūs e, sakėte, kad e, investicijos turi e, kilti. Aišku, Portugalijoje visų pirma iškyla privataus investavimo, galbūt klausimas, bet aš įsivaizduoju, kad Portugalija pateiks atitinkamų projektų, tad tie, tie projektai kurie bus pristatyti, bus galbūt finansuojami iš privačių šaltinių ir gal jūs manote, kad nereikia to investicijų plano, kuris buvo pateiktas kaip Portugalijos finansų ministrė. Ką jūs konkrečiai manote apie investicijų programą? Ar matote, kad tas pateiktas investicijų planas iš tikrųjų gali uh, E, pagerinti Portugalijos ekonomikos padėtį, turint omenyje Portugalijos nedarbo lygį ir įsiskolinimo lygį, nes e, nepaisant jūsų programos vertinimo, Portugalija vis dėlto lieka pakankamai pažeidžiama pagal šios kriterijus šalis. Muito obrigada, senhora deputada. Uh, gostaria de começar por... Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad geriausia Europos integracija uh, yra ta, kuri vyksta, tai yra susijęs su Europos ateitimi. Mes norime gilesnės integracijos. Norime, kad išnyktų egzistuojantys skirtumai, susiskaldimai. Ir čia pirmiausia kalbu apie energetikos rinką, apie būtinybę pamažu sumažinti finansinę fragmentaciją. Ir apskritai būtina atsisakyti barjerų, nes tai yra naudinga smulkiai ekonomikai, prasai, kaip mano šalies. Mes esame Europos periferija. Tad pasisakome labiau už didesnę Europos integraciją, nes mums tai yra naudinga. Ir manome, kad tai ir yra teisingas kelias, kuriuo reikėtų eiti. Aš galbūt neteisingai paaiškinau, nepakankamai aiškiai paaiškinau. Domina investicijų planas Portugalija, dėl to nėra jokios abejonės, nes būtina paskatinti ekonominę veiklą visoje Europoje ir Portugalijoje taip pat. Portugalija turi jau atrinktų projektų. Teiksime juos, suprantama. Tačiau, kad tie projektai būtų gyvenyti, reikia visus, visos eilės dalykų. Reikia numatyti finansavimą, reikia, kad būtų kapitalo e, bazė reikiama. Taip pat reikia, kad investuotojai jaustų pasitikėjimą tai priklauso ne tik nuo Portugalijos ir nuo to, kaip vystysis eurozona. Aš nebandžiau pasakyti, kad Portugalijai nereikia šio investicijų plano, kad jai nereikia privačių investicijų jokių būdų. Portugalija teiks projektus ir tikimės, kad jie e, bus patvirtinti. reikėtų ir tokių investicijų, kurios galbūt tiesioginės, tiesioginio poveikio Portugalija neturės, bet turės netiesioginį poveikį. Tad didesnė integracija mums reiškia mm, didesnį ekonomikos saugimą. Mums esantiems Europos periferijoje tai yra svarbu. Ir po truputėlį tų barjerų turėtų būti atsisakoma. Pritariu Jums, Portugalija ir toliau tebėra pažeidžiama valstybė, aš tą ir sakiau savo vadinėje mm, kalboje. Todėl yra būtina, kad ryštingai būtų tęsiamos padėtos pastangos, kad būtų sustiprintas ekonomikos augimas ir kad šalis stiprėtų, kad ekonomika jos plėtotųsi. Pirmininkas, ačiū. Kitas kalbėjus Jose Manuel Fernandės iš EPP frakcijos. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat sveikinu ponę ministrę ir norėjau pasakyti, kad yra labai kompetentingas ir ištingas žmogus ir kad yra pasirinkusi teisingą kryptį. Korekcijų programa e, nenusumė šalies į bankrotą, tai yra sėkmė. Be abejo, yra šalutinio poveikio, yra neigiamo poveikio. Ir šiaip ar taip, portugalai turėjo labai pasistengti, kad būtų gyvenintos tos priemonės. Taigi, ko šiandien galima pasimokyti iš šių programų? Kokį patarimą e, galėtume kitiems duoti ateičiai? Ko galima pasimokyti iš to, kas įvyko? Ir su to susijęs klausimas būtų toks. Pradinis tikslas. Pritariant tuometiniai vyriausybei, buvo parinktas teisingai. Kova su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu. Irgi tas rytis, kur rezultatų buvo pasiekta neblogų, tad noriu jūs dėl to pasveikinti. Tad mano klausimas būtų toks, kaip ši kova su mokesčių sukčiavimu ir slėpimu tęsis. E, nes sėkmingai kovojant su šią problemą į biudžetą galima gauti papildomų pajamų. Ir ką turėtų daryti ES, kad padėtų šaliai šioje kovoje, kad rezultatų būtų pasiekta dar geresnių. Dėkoju. Atsakymas. Ačiū. E, ponui parlamentarų už klausimą. Privalumai ar ir trūkumai tų programų dabar. Be abejo, ideali situacija būtų tokia, kad jeigu tos programos būtų iš vis neprireikę. Tačiau pritariu ponui Junkeriui. Būtų gerai, jeigu būtų nereikėję trejato sprendimų, jeigu valstybės narės neatsidurtų prie bankrotų ribos ir nereikėtų taikytų programų, bet mums to reikėjo. Reikėjo taikyti visai lėtaisyklių, priemonių ir mechanizmų situacija buvo susiklošiusi labai sudėtinga. Tad, program, tad ta programa, taupimo programa buvo labai sudėtinga, sunki, bet reikalinga. Iš kitų galimų realistinių alternatyvų mes pasirinkom blo, mažiausiai blogą sprendimą. Tai be abejo negali sumenkinti visų tų pasangų, kurios padėjo portugalai. E, tačiau mums tai leido išeiti iš tos labai sudėtingos situacijos, kurios pasiekmes gali būti dar skaudesnės. Ko pasimokyti? E, galėčiau pasakyti štai ką. Ne tik programa skirta Portugalijai, bet ir kitoms Europos valstybėms nieko neprimena kitų programų, skirtų, pavyzdžiui, pritaikyti brandžioms ekonomikoms. Jos yra visiškai kitokios. Kalbama apie situaciją, kur, pavyzdžiui, numatomos galimybės prisitaikyti prie išorės konkurencijos ir taip toliau ir panašiai. Tad mokytis reikės ir toliau. Reikėjo programas priderinti prie realybės. Šios programos buvo įgyvendintos e, išorės kontekste, kuris buvo mažiau palankus, negu iš pradžių buvo manyta. Infliacija buvo labai maža. Pradinė programa turėjo tris svarbus tikslus – konsoliduoti biudžetą, e, užtikrinti finansų stabilumą ir trečia – būtinybė ištaisyti struktūrinį disbalansą. Šiuo požiūriu programos logika buvo teisinga. Jeigu būtų reikėję daryti kažką panašaus, nežinau, kaip būtume nusprendę, dabar lengva apie tai kalbėti, nes viskas jau įvykę. Kodėl tuomet būtent tokie sprendimai buvo pasiūlyti? Turbūt atsižvelgianti situaciją. Teko pritaikyti programą prie mūsų poreikių, prie realios situacijos, buvo sunkių sprendimų, tačiau galutinis rezultatas yra toks mes atgavome pasitikėjimą, mumis pasitikimą, mes gauname paprasčiau finansavimą matome augančią ekonomiką, kad ir nedaug, bet augančią. Ir norėčiau pasakyti, kad nedarbas šalyje tebelieka pernelyg didelis, tai nepriimtina, stengiamės jį mažinti ir dėsim tos pastangas ir toliau. Dar tebelieka daug atremti iššūkių, tačiau dabar kuriame tvaresnę ateitį, nes pavyko ištaisyti daug dalykų, kurie neveikė seniau, kai dėl kovos su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu pasiekime labai gerų rezultatų visose srityse. Jei pažvelgtume 2014 rezultatus, mokesčiai padidinti nebuvo, tačiau fiskalinės pajamos išaugo reikšmingai, jos didesnės. E, jų neišeina paaiškinti vien tik ekonomikos didesnių augimų. Visą tai dėl to, kad pavyko sėkmingai kovoti su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu. Čia galima pasiekti ir dar geresnių rezultatų. Tad turime pasinaudoti visomis turimomis galimybėmis tos sistemos, kurią įdėgėme. E, mūsų duomenų palyginamumos leis siekti dar toliau, dar didesnių rezultatų, kovojant su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu. Dėl PVM parengtas pranešimas rodo, kad situacija Portugalijoje gerėja, mes esame tarptų šalių, kurios gali didžiuotis, jog sukčiavimo finansinio PVM srityje yra reikšmingai sumažėję, reikės dirbti šioje srityje, kad jis sukčiavimas mažėtų ir, ir, ir kitur. Jeigu sėkmingai kovosime su mokesčių sukčiavimu, tai mus gali padėti išspręsti ir konkurencijos iškraipimo problemą. Dėl to būtina keistis informacija, sprendimai šios rytie buvo labai sėkmingi ir padėjo kovoti su sukčiavimu. Ačiū. Vinson, SND Group. Tack för ordet. Portugal har en eh, mycket hög ungdomsarbetslöshet. Vi talar om siffror runt 35 eh, procent. Om jag förstår... Dėkuoju. Jeigu aš teisingai supratau, darbo rinkoje dedama daug pastangų, kad eh, jaunimas turėtų daugiau žimtumo ko yra tikimasi Portugalijoje netolimoje ateityje šioje srityje, ką Portugalijos vyriausybė numato jaunimui ir aktyviai darbo rinkos politikai. Muito obrigada, senhor deputado. Um, de facto... Dėkuoju. Iš tikrųjų, Portugalijai tai viena iš nerima keliančių problemų, tai kelia daug nuogastavimų ir jaunimo užimtumo problemos yra susijusios su dideliu išteklių praradimu. Mes e, įgyvendiname jaunimo garantijas, įgyvendiname numatytą Europos lygmenių mechanizmą, kovodami su jaunimo e, nedarbo problemomis. Kalbant apie pameis, pameistrystę įmonėse ir, ir atitinkamos programos e, įgyvendinimą, tai 70 procentų jaunuolių, kurie e, dirba pameistrais kaip stažuotojai, paskui E, pratėsi darbo sutartis ir dirba dabar nulatinėse darbo vietose. Tai yra labai gera naujiena, nes e, ieškantis darbo jaunuoliai dažnai neprimami į darbą dėl, kad neturi e, patirties ir tai būna uždaras ratas. Tad e, pameistrystė gali būti raktas į tokias darbo vietas ir ta programa iš tikrųjų tai laukia didelio pasisekimo. Iš tų, kurie e, įmonėse buvo stažuotojais ar pameistriais, pernai 70 procentų, virš 70 procentų e, paskui susirado nuolatinės darbo vietas tose įmonėse. Mes taip pat e, labai daug vilčių dedame į profesinį rengimą ir atitinkamai sustipriname šią šaką. Portugalija. Pakeitė profesinio rengimo sistemą. Pastaraisiais metais, nes tie jaunuoliai anksčiau, kurie nesimokydavo universitete, neturėdavo normalios profesinės kvalifikacijos, o dabar pertvarkytas profesinis rengimas e, tinkamai adaptavo profesinės kvalifikacijas poreikiams. Pastaruoju metu mes e, tęsime pastangas užtikrindami aktyvę užimtumą politiką ir ypač e, gerindami jaunimo prieigą prie darbo vietų darbo rinkoje. Mūsų darbo rinkos reforma siekia įtvirtinti didesnį lankstumą. Dabar konstatuojame, jog ribotos trukmės darbo sutarčių e, kiekis mažėja. Tai taip pat yra teigiamas poslinkis, nors nepaisant to vis dėlto E, dabartinė padėtis dar mūsų visiškai netenkina ir tikrai dar turime padaryti pakankamai daug, kad padėtis tikrai ženkliai pagerėtų, kad jaunimo nedarbas būtų tikrai smarkiai sumažintas. Dėkuoju. Dėkuoju, panas Langen. Pone ministrė, norėčiau pasveikinti jūs ne tik tai dėl puikaus jūsų politikos pristatymo, bet ir dėl pasiektų jūsų valstybės rezultatų, kuomet pasikeitė vyriausybė e, jūsų valstybėje, valstybė buvo labai sunkioje padėtyje, tad jūsų e, vyriausybė iš tikrųjų pavyko išvengti valstybės bankroto, jūs tai minėjote, tai, tai tikrai nebuvo lengva užduotis. Aš manau, kad socialistų vyriausybės sukeltos problemos turėjo pasiekmių, kurias neįmanoma buvo per trumpą laiką pašalinti. Jūs turėjote sustiprinti konkurencingumą, turėjote adaptuoti atlyginimus ir buvo, buvo padaryta eurozonoje tam tikrų e, klaidų, kurios taip pat turėjo įtakos ir Portugalijos konkurencingumą, konkurencingumai. Dabar žiūrinti e, trijulės priemonės. Parlamentas labai griežtai kritikuoja trijulės e, politiką. Tačiau e, jūs Portugalijoje ne tik įgyventinote trijulės priemonės, bet ir dar toliau nuėjote, jas įgyvendinami negu trijulė reikalavo. Ar trijulės pasiūlytos priemonės jūsų nuomonė iš tikrųjų buvo prasmingos, ar vis dėlto pasibaigus reformų laikotarpiui. Jūs pasiekėte geresnių rezultatų, todėl kad jūs patys toliau nuėjote. Galbūt jūs galėtumėte pasidaryti savo patirtimi su tokiamis valstybėmis kaip Graikija, pavyzdžiui, arba su tokia valstybė kaip Latvija, kuri yra euro e, zonoje, nes e, galbūt iš jūsų galėtų pasimokyti tokios valstybės ir jų finansų ministrai, tarp jų ir Prancūzija, nes, e, kaip matome, ir didelės valstybės susiduria su problemomis ir didelėse valstybėse kartais e, reformos buksuoja, o mažose valstybėse tos reformos daug greičiau gyvendinamos. Ir dėl jūsų reformų politikos aš dar kartą jūs sveikinu. Um, faktys. Dėkoju. Be abejo, svarbu e, ir toliau tikėti e, reformomis ir atsiminti, kad tos reformos žmonėms yra sunkios, skausmingos. Tam reikia tam tikros disciplinos, tvirtumo, ryšto ir to neįgyvendinsi, nemokėjęs už tai veikiamos kainos. Be abejo, struktūriniai e, dalykai, patikslinimai, korekcijos, reformos yra sunkus dalykai. Bet mes bandėme e, sumažinti tų reformų neigiamą poveikį žmonėms. Stengiamės apsaugoti labiausiai pažeidžiamų žmonės. Tai reiškia, kad didelės pastangos buvo įdėtos tam, kad vidurinioji klasė E, labiau prisidėtų prie reformų gyvendinimo ir kad e, silpniausiai būtų labiau apsaugoti. Mes iš tikrųjų Portugalijos žmonių paprašėme daug ką paukoti per pastaruosius metus, tačiau pabrėžti reikia štai ką. Ta auka nenuėjo veltui. Reikia dabar pasižiūrėti, kokiu rezultatu buvo pasiekta. Pasiekta rezultatų buvo reikšmingų. Jie buvo esminiai tam, kad šalies ateitis būtų geresnė. Na ir šiaip mes su treitu diskutavome labai daug. Mums pavyko pasiekti sutarimo tarp atskirų institucijų. Iš pradžių mes nesijautėm taip tvirtai, paskui pasitikėjimas mumis pamažu grįžo, mes jo įgavom daugiau. Ir bendradarbiavome kaip lygiaverčiai partneriai. Portugalijai buvo labai svarbu sėkmingai gyveninti programą, o trejetui ta programos sėkmė taip pat buvo svarbus dalykas. Tad turime tą patį tikslą. Tad tarėmės labai racionaliai, labai išmintingai. Buvo tam tikrų nuomonių skirtumų, tačiau e, nepaisant to pavyko, taip sakant, laivą nuplukdyti į teisingą uostą. Ir tos reformos buvo gyventintos ir kitose šalyse, kur teko taikyti korekcijos programas. Buv, mes diskutuome COFIN e, forumuose, matome, kokias pastangas jau Kipro žmonės, Graikijos žmonės. E, šiaip Pastangas be abejo turime dėti patys pirmiausia. Na, didžiosios šalis tų struktūrinių reformų ne visada įmasi, bet aš manau, kad visų, visų kartų dirbančių laukia bendras geras rezultatas. Pirmininkas, ačiū, dabar sėksiu žodį paskutiniam kalbėtojui, nes baigsime klausimų ir Klostas Mavrydis yra paskutinis kalbėtojas. Ačiū pirmininkė trumpai. Ministrė, jūs Prieš kelias savaitės, mažiau nei prieš mėnesį, Europos komisija ir Traptautinis valiutos fondas e, paskelbė ataskaitą, kurioje kritikavo Portugalijos vyriausybę. Turiu prieš į save šį dokumentą ir čia sakoma, kad e, daugelis teigiamų pasiekimų buvo tarsi panaikinta Aš nekalbėsiu apie nedarbo lygį, nes e, iš tikrųjų ilgai galime diskutuoti, kas yra ilgalaikis laikotarpis šiame kontekste, bet klausimas būtų štai koks. Kai šalis pasitrauks iš trojkos programos, kai ji pasitraukia iš šios programos, tai iš karto turėtų atsispindėti jų e, žemose palūkanų normose ir galimybėje pasiskolinti, kad galėtų restruktūrizuoti savo skolą. Ar taip yra Portugalijoje? Ir dar vienas klausimas. Ar yra teigiamų pamokų tokioms šalims kaip Graikija ar Kipras, ko reikėtų išvengti ir ko reikėtų pasimokyti? Ačiū. Dėkuoju. Mūsų vyriausybė buvo kritikuojama dėl tam tikrų aspektų, tačiau mums pavyko pasiekti daug ir teigiamų rezultatų. Bet grįžkim atgal programą. Padėjom užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą. Mes turėjome sudaryti sąlygas naujų reformų įgyvendinimui Ir e, kuomet buvo perinamasis laikotarpis po programos įgyvendinimo, galbūt mes e, ne visiškai tinkamai suvokėme kai kuriuos aspektus susijusius su valstybės e, skola, tačiau mes pakoregavome reformas ir gyvenome labai svarbės dvi naujas fiskalinės e, reformas. Mes e, įgyvendiname labai daug naujų priemonių ir biudžeto srityje ir, ir daugelį įvairių sektorių, tarp kurių ir energetikos sektorius. E, ir toliau eisime tuo keliu, mūsų reformos ir toliau bus įgyvendinamos, mūsų ryštas reformų sektoriuje nemažėja. O dabar dėl palūkanų, tai palūkanos yra istoriškai žemos ir šito požiūriu tikrai mums pavyko pasiekti sėkmės. Praeitą savaitę mes e, vertiname obligacijas. Ir e, tai taip pat susijęs su mūsų skolos refinansavimu trumpuoju laikotarpiu ir tai taip pat, tai taip pat leidžia mums supaprastinti skolos aptarnavimo procesą. Baigus įgyventi programą ir netgi prieš pabaigą mes e, iš tikrųjų pasiekėme investuotojų pasitikėjimą. Investuotojai džiaugiasi žemomis palūkanomis ir tai leidžia užtikrinti tvarumą bei pasitikėjimą. Tai taip pat stabilizuoja e, visų padėdį, tačiau tai yra vyriausybės nuopelnas, Portugalijos vyriausybės e, nuopelnas, nes vyriausybė tikrai patiko, pavyko sustiprinti pasitikėjimą rinkose. Dėkuoju poniai ministrei. Manau, kad iš tikrųjų mūsų diskusija buvo labai turininga ir įdomi. Norėčiau e, palink, palinkėti, kad ateityje mūsų komitetui pavyktų išvengti tam, tam tikros politinės e, konfrontacijos ir neplakausomai nuo mūsų politinių pažiūrų galbūt turėtume susikoncentruoti ties e, E, turinio dalykais. Aš manau, kad e, ateityje mes turėtume labiau elgtis kaip komitetas ir būti kiek įmanoma objektyvesni, tiek diskutuodami, tiek, tiek vertindami. Dėkuoju dar kartą Portugalijos finansų ministrai. E, iki greito pasimatymo. Colleagues, please take seat. Let's move to point 12 of our agenda. Our... Gerbiami kolegos, perkim prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra viešasis klausimas dėl bankų struktūrinės reformos. Noriu pasveikinti čia visą eilę. Septynis kalbėtojus septynis ekspertus atvykusius į mūsų posėdį. Tai yra tema, kuri ypatingos svarbos Europai, jos finansiniam stabilumui. Ir šis klausimas mūsų darbui irgi yra esminės svarbos, nes kalbėsime apie Europos komisijos siūlymą dėl struktūrinių, dėl struktūrinių reformų. 2013 metais parlamentas paskelbė savo iniciatyvą pranešimą, uh, ES lygmenių dėl būtinų struktūrinių reformų tam, kad būtų galima gyvendinti bankų pertvarkymo ir kapitalo reikalavimo sritį, kad būtų galima išspręsti visą eilę problemų, tokių kaip bankų, kurie vadinamieji too big to fail, per dideli, kad galėtų žlugti problemą. Sveikinu pona Erki Likaineną atvykusi į mūsų posėdį. Ir po to, kai mes priėmėm savo rezoliuciją, praėjo dviejai metai, e, Europos komisija pateikė konkrečius siūlymus. Buvo taip pat numatytos naujos nuostatos susijusios su bankų priežiūra ir įsigaliojo taip pat nuostatos dėl bankų gelbėjimų, dėl kapitalo reikalavimų ir dar tebelieka daug aptarti dėl bankų turto. Mums tai yra įdomi diskusija, dar turime diskutuoti su ekspertais dėl šių visų dalykų, turime sukalbėti dėl bankų prekybos veiklos ir taupomosios veiklos atskirimo. Ir kalbėsime apie visą eilę dalykų susijusių su struktūrinėmis reformomis. Diskusija vyko labai gyva per pirmą keitimąsi nuomonėmis dėl šio pranešimo ir dabar manau, kad šis klausimas iškels visą eilę kitų naudingų elementų mūsų pamastymams. Mes nusprendėme padalinti mūsų klausimą į dvi sesijas. Pirmiausia, kalbėsime, ar per dideli tarptautiniai bankai yra pernelik rizikingi. Ir antros sesijos metu kalbėsime apie pasiekmes įvairių sprendimų struktūrinių reformų. 7-8 e, minutės suteiksime žodį ekspertams, kad jie tartų įvadinį žodį ir kvieščiau laikytis jums skirto laiko limito, kvieščiau nekalbėti per nelik greit, kad vertėjai spėtų išversti jūsų pasisakymus, sako pirmininkas. Na ir paskui keisimės nuomonėmis su komiteto nariais. Pirmasis kalbėtojas net neturi būti pristatytas, jam nereikia pristatymo, tai yra ponas Likainin, 95-2004 buvo Europos komisijos narys ir dabar jau e, Suomijos banko vyriausiųjų valdytojų yra antra kadencija, jis vadovavo aukšto e, lygio grupiai ir vadovaus lygiai grupiai susijusiai su bankų sektoriaus reforma. Žodis jums, ponė Likaininai. Ponas Likainenas, ačiū, ponė pirmininkė. E, aukšto lygio ekspertų grupės atlikta analizė dėl bankų sektoriaus reformos prieš dviejus metus parodė, kad bankai ėmėsi pernelyg dėlės rizikos verslo srityje ne tik taikant verslo modelius, bet taip pat buvo prekiaujama per nereik sudėtingais instrumentais, e, o rinkos situacija keisis labai greitai. Ir taip pat turto prekybos rytyje buvo teikiamus per nereik rizikingos paskolos. E, rizikos buvo įmamasi neatsižvelgiant į banko ar verslo modelį. E, grupė prie jo prišvados, kad E, vyriausybės garantija gali paskatinti bankus griebtis didesnės rizikos, negu jie tos rizikos imtųsi, jeigu nebūtų tokios vyriausybės garantijos. Šiandien klausimas kyla toks. E, prieš atliekant reformas, ar mes padarėme viską, kad dinktų ta problema, kurią galime pavadinti per didelis, kad sužlugtų, kalbant apie bankus. Ir Pirmiausia, čia galime du scenarijai. Pirmiausia, mes manime, kad rimti kapitalo reikalavimai, kurie nepriklaus, nėra sąlygoti sudėtingų modelių, galėtų pagerinti e, prekybos veiklą. Ir prekybos veikla turi būti atskirta nuo banko kitos veiklos, norint įgyvendinti banko pertvarkymo planus. Bet kokia prekybos veikla turi būti atskirta nuo. E, taupomosios veiklos. E, papildomi kapitalo reikalavimai nebūtų e, numatyti, tačiau reikėtų atskirti taupomąją veiklą ir e, prekybos veiklą. Grupė nusprendė pasiūlyti taupomąją veiklą, kaip jau sakiau, atskirti nuo prekybos padalinių, kad ta veikla būtų aiškiai padalinta ir kad numatytos ribos nebūtų peržengtos. Šie klausimai yra esminiai šiandien. Ir juos galima e, aptarti iš įvairių požiūrių taškų. Pirmiausia, ar bankai yra patikimi e, šiam, šiuo sudėtingu laikotarpiu. Banko pertvarkymo direktyva mums suteikia visą eilę priemonių, siekiant, kad bankai veiktų tvarkingai ir neužkraunant naštos mokesčių mokėtojus atveju, jeigu jis teik, reikėtų gelbėti. E, manau, kad tebelieka bejonių susijusių su tuo, ar didžiausi bankai ir intensyviausiai veikiantis bankai galėtų būti e, greit išgelbėti sisteminės rizikos ar krizės atveju. Eksante supaprastinimas yra esminis dalykas, siekiant banką pertvarkyti, e, jeigu įvyksta kažkokia, kažkoks rimtas sukretimas. E, e, numatyti ribą susijusią su indėlių garantijomis. E, ar tai yra būtina? E, Europos didžiausi bankai turi siekti vyriausybės garantijos sumažinimo. Tačiau bankams ir toliau bus teikiamos garantijos, jos turi būti išlaikytos, kad ir mažesnės, kad būtų galima sėkmingai pereiti sukretimų laikotarpius. E, ta veikla gali būti naudinga, kad garantija būtų plačiau apimanti, tačiau neiškraipanti konkurencijos sąlygų. Rinkos formuotojai vaidina svarbu vaidmenį kaip likvidumo užtikrintojai įvairiuose rinkos segmentuose. Ir rinkos formavimo veikla kai kuriais atvejais gali pakengti finansiniam stabilumui. Tai ypač pasireiškia, kad kai vyriausybės garantijos e, skatina imtis per nereik didelę riziką. Tačiau reikia, kad ta rizika būtų pamatuota, kad būtų padengta turtu ir kartais būna sunku atskirti rinkos formavimo veiklą nuo e, prekybos veiklos Ar galime užtikrinti, kad e, visuomenė bus apsaugota nuo tos rizikingos veiklos ir nuo šešėlinės bankininkystės. Buvo imtasi žingsnių tam, kad būtų galima užtikrinti, kad kapitalo reikalavimai e, būtų patenkinti. Kapitalo reikalavimai buvo pakeisti tam, kad būtų galima geriau atspindėti prekybos riziką e, prekybinių popierių platesnį vartojimą ir susidūrimą su e, šešėlinė bankininkystė. E, Bazelio komitetas atliko e, esminį, esminę peržiūrą susijusią su prekybos vadovu. Ir rizika es, tebe egzistuoja, kapitalo reikalavimai ir veiklos atskirimas gali būti naudingi dalykai, geresnis reguliavimas gali padėti išspręsti egzistuojančias problemas. Na ir, paskutin, ir ketvirtas klausimas. Ar bankai yra pakankamai stebimi ir ar jie laikosi numatytos rinkos disciplinos, ar siekia lyderystės. E, bankų stebėsena reikšmingai išaugo. Bankų pertvarkymo sistema turi būti patikimesnė. Rinka negali orientuoti bankų verslo modelio. E, yra numatytos vyriausybės garantijos. Atskirimas reiškia, kad e, labai svarbu bankams nedrausti tam tikros veiklos, kad jie nenuspręstų migruoti, bet svarbu e, tinkamai jų veiklą reguliuoti tinkamai. Ir galiausiai bankai turi būti tokie, kuriuos įmanoma valdyti. Aš manau, kad e, sudėtingumo mažinimas būtų geras dalykas. Reikia pagerinti bankų valdyseną ir vieną vertus skatinti taupomųjų bankų veiklą, kita vertus skatinti bankų veiklą prekybos rytyje. Ir daug kas priklauso nuo skirtingos bankų kultūros, nuo šalių kultūros. Svarbu procesą tinkamai stebėti. Na ir baigdamas norėčiau atsakyti į iškeltą, iškeltus klausimus pasakyti štai ką. Reguliavimo reformos e, jau vyksta ilgą laiką sprendžiama per nelik didelis, kad sužlugtų banko klausimas. Ir e, tas to, sąlygos kol kas sudarytos visiems nėra visiškai vienodos, tad būtent reikia dėl to gyveninti toliau reguliavimo srities reformą. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, ponui Likanen. Kitas kalbėtojas yra puikiai mūsų pažįstamas, ekonomistas. Uh, profesorius Charles Goodhart. Jis yra nusipelnęs Londono ekonomikos mokyklos profesorius. Rodys jums. Thank you. Ačiū. Per savo gyvenimą aš esu matęs tris bankų krizės Junktinėje karalystėje - 74, 75, 90, 91 ir 2008 ir 2009 metų krizė. Ir visas šias krizės sukėlė skolinimą susijęs su nekilnojamojų turtu. turtu. Iš tikrųjų, priežastis buvo Junktinėje karalystėje ir ne vien. Ir Airijoje, ir JAV buvo tokios pačios krizės. Ir tarp šių krizių buvo 17 metų laikotarpis. Galbūt kita krizė bus po 17 metų 25-aisiais. Aš labai džiaugčiausi, jeigu tai būtų tik tai pokštas. Uh, Nes iš tikrųjų tikrai nepakankamai buvo padaryta, kad būtų išspręsti pagrindiniai mūsų bankų sistemos trūkumai. Bent jau iš tikrųjų struktūrinių pokyčių nebuvo ir norėčiau paaiškinti. Ilgalaikės tendencijos bankų sistemos nagrinėtos naujose leidiniuose, paskutiniuose išleistose Šulerik ir Tayloro Ir nustatyta, kad e, būtent būsto paskolos, o ne kitos, kiti paskolų tipai e, yra atsakingi už kreditų išaugimą per pastaras, pastarosius tris dešimtmečius. Ir iš tikrųjų bankų kreditai viršyje indėlius ir didėjantis, didėjanti atskirtis tarp e, kreditų ir indėlių iš tikrųjų kelia e, grėsmę ir didėja skolintojų rizika. Nors net jeigu yra teikiamas kintamų palūkanų paskolos, vis tiek rizika didėja. Ir dar viena priežastis, dėl ko bankų sistemos pažeidžiamos yra didmeninis finansavimas. Iš tikrųjų, priemonės iki šiol, kurių buvo imtasi, nebuvo sėkmingos. Daugelis bankų mūsų šalyje yra, daugiausia mažmeniniai bankai ir savomis priemonėmis tengiasi spręsti problemas mūsų šalyje. Tai būtų Anglo-Irish arba Northern Rock bankas, taip pat maži bankai Ispanijoje ir panašiai. Tačiau sunkumų patiria ir dideli bankai, tokie kaip RBS. Ir mm, iš tikrųjų bankai, dideli bankai imasi didesnė, didelės rizikos, kad taptų dar didesniais. Ypač įtariai turėtume žiūrėti į tos bankus, kurie labai greitai auga. Ir iš tikrųjų bankai priekiaujantis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, ar savo pačių sąskaitą, ar ne, kiek aš žinau, ne tai lemia finansų krizę, ne priekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Kaip žinote, Lehman Brothers išvestinės finansinės priemonės buvo pelno šaltinis, o pavojų kaip tik sukėlė hipoteka paremti vertybiniai popieriai. Taigi išvestinės finansinės priemonės yra naudinga papildoma sritis. Taigi liūdna, kad didžioji finansų krizė nelėmė pagrindinių priežasčių įvertinimo ir bankų sistemos veiklos peržiūros. Vietoj to daugiausia yra kalbama apie investicinės bankų priemonės. Ir sakoma, kad būtent tai yra didžiausias rizikos šaltinis ir dėl to nukentėjo bankų reputacija, nors tai buvo antrailės bankų krizės priežastis. Daug kalbama apie bankų spekulacinę veiklą, o realiai investicinė bankininkystė yra tik tai vartai į didesnės kapitalo rinkas. Yra tarpininkaujama tiems, kas nori prekiauti vertybiniais popieriais, ar juos leisti. Ir dabartinė politika siekti geresnės kapitalo rinkos Europos rinkoje. Kalbama apie kapitalo rinką. Tai reiškia, kad um, investicinė bankininkystė turi turėti didesnį vaidmenį. Reikia užtikrinti, kad e, būtų pakankamai stiprus Europos bankai. Nebent e, mes sutiktume, kad um, JAV specialistams kaip Goldman Sachs arba Morgan Stanley būtų pavestas didės, svarbesnis vaidmuo. Ir jeigu bus sumažintas bankų vaidmuo kaip kapitalo rinkos tarpininkų, tai vargu ar padės sukurti bankų sąjungą. Ir negalima leisti, kad bankai pasikliautų vien tik didmeniniu finansavimu, nes tai iš tikrųjų susilpnintų bankų sistemą. Ir kalbant apie holdingo kompanijas, toks principas neapsaugotų mažmeninių mm, įmonių ir tai keltų kaip tik didesnį pavojų. Yra numatytas bankų pertvarkymo mechanizmas, kuris turėtų užtikrinti apsauginės priemonės. Daugelį valstybių narių, taip pat rinktinėje karalystėje, dabar bankų sektoriuje dominuoja universalūs dideli bankai. Mes nežinome kodėl, taip yra, bet turime tokią reguliavimo struktūrą. Mm, yra bankai, taip vadinami, per dideli, kad žlugtų ir dažnai daroma prielaida, kad reguliavimo institucijos mm, nusimano apie bankų sistemą geriau negu patys bankai. Taigi, tokiu metu, kai mums reikalinga didesnė bankų kompetencija ir iniciatyva tarsi imama priešingų priemonių. Ačiū. Išklausėme skirtingų požiūrių į tai, kas sukėlė finansinės sistemos nestabilumą ir apie tai, kokios bankų priemonės kelia didžiausią riziką. Toliau išgirsime dar vieną pristatymą. Ponas Martin Helvig parašęs knygą apie bankų sistemą. Žodis jums, profesoriau. Dideli universalūs bankai kelia riziką, nebejotinai. Bet riziką kelia ir smulkus specializuoti bankai. Bankininkistė apskritai yra rizikingas sritis ir esmė netame, kokio dydžio ta rizika, bet ar teisingi daromi pasirinkimai atsižvelgiant į riziką, ar teisingai paskirstant riziką. Mūsų knygoje, ar savo knygoje, rašau, kad rizika gali būti sumažinta, jeigu bankai turės pakankamai kapitalo Taigi svarbus bankų finansavimas. Tačiau aš kalbėsiu ne apie tai, o apie struktūrinę reformą. Struktūrinės reformos pasiūlymai susiję su mintimi, kad tai apsaugos finansų sistemą ir mokesčių mokėtojus. Tačiau aš dar nesu matęs paaiškinimo, kad taip iš tikrųjų atsitiktų. Tai apie ką kalbėjo ponas Polkeris e, galėtume prisiminti su tam tikra nostalgija. Tačiau ta nostalgija neteisinga. Iki maždaug 70-ųjų metų bankų sistema buvo saugi, e, vėliau buvo pakeitimų. Padidėjo palūkanų normos rizika, valiutos keitimo uh, E, normų rizika, atsirado tarptautinė konkurencija ir sistema tapo nesaugi. Ir dėl to kilo didžiulė taupimo institucijų krizė jungtinėse valstijose. Tos institucijos tapo pernelyg specializuotos ir galiausiai kilo komercinių bankų krizė apie 1990-aisiais, būtent dėl to, kad tos institucijos tapo per daug specializuotos. Mes taip pat turėtume saugotis iliuzijų. Komerciniai bankai rizikingi ir krizė 90-ųjų metų buvo susijusi su skolinimu mažoms ir vidutinėms e, įmonėms ir kredito rizika taip pat yra svarbi. Ji yra didesnė, nei mes dažnai galvojame, kalbant apie skolinimą visų tipų įmonėms. Toliau indėlių sistema taip pat yra viena iš rizikos formų. Žinoma, kokios buvo problemos, kai Lehman Brothers pasitraukė uh, iš išvestinių finansinių priemonių rinkoms. Turime kalbėti ir apie didmeninį finansavimą. Lehman, Lehman Brothers poveikis finansiniai sistemai buvo toks domino efektas daugeliui finansinių institucijų. Ir buvo tiesiog sugriautos pinigų rinkos 2008 rugsėjai. Lehman Brothers buvo investicinis bankas ir atskirus tą investicinę veiklą problemos, ne, aišku, neįsisprendžia. Kas yra svarbiausia? Kaip yra paskirstomos lėšos? Mes žinome, kaip veikia ši sistema ir ji tikrai nebuvo sėkminga, pilna integracija. Ši sistema taip pat nepasiteisino. Hybridinė sistema. Investuotojai Vokietijos bankuose teikiamos garantijos, investuojama į apsikeitimo skolų vertiminiais popieriais. Ši sistema taip pat nepas, nepasiteisino. Investuotojų apsaugos klausimai kokie, kokiamis finansinėmis priemonėmis naudojamasi. Pekora klausimai svarbus šio požiūrio, buvo kalbama apie komercinių bankų klientus. Ar pasiteisino taupomųjų bankų veikla? Ko gero ne. priežiūros elementas yra labai svarbus, kalbant apie bankų sistemos valdyseną. Ir taip pat norėčiau kalbėti apie dar vieną svarbų elementą - profesionalių investuotojų apsauga. Vertybinių popieriai gali būti potencialiai toksiški ir juos valdantis asmenys turi sprendimo laisvės užsimdami savo veiklą kai dėl siūlomų reguliavimo priemonių bandoma reglamentuoti, į kokias institucijas, į ką galima investuoti. Bet ne viskas yra aiškiai apibriešta toje reguliavimo sistemoje. Toliau problemų išplitimas. Rizikos padalymas institucijoje gali sukelti papildomų padarinių. Mes žinome, kaip buvo anksčiau kompensuojami nuostoliai, bet aišku, rizikos paskirstimas institucijoje taip pat e, yra susijęs su rizika. Ar turėtume galvoti apie padalymą Ko gero, tai priklausytų nuo bendros finansinių institucijų grupės kultūros ir valdymo, o tai sunku kontroliuoti. Iš tikrųjų, gali būti daugiau domino poveikio atveju. Ir dažnai mažų bankų veikla yra dar mažiau skaidri nei didelių universalių bankų veikla. Taigi mes tikrai turime daugiau klausimų kol kas negu atsakymų, bet tos klausimus užduoti būtina. Dėkoju. Kviečiu ekspertams užduoti klausimus. Pirmiausia, turi galimybę klausti pranešėjas ir šešėlinis, šiandieniai pranešėjai. Jie klausėjai turėtų patikslinti, kam skiria klausimą. Dvi minutės klausimų, trys minutės atsakymų. Kolega Hokmark yra pranešėjas. Prašau. Dėkoju. Ačiū už jūsų pasisakymus. Visi svečiai kalbėjo, kalbėjo apie universaliuosius, didelius bankus ir apie tai, kas yra rizikinga, kas ne. Man kyla klausimas dėl to, ar jūs galėtumėt pasakyti, kaip tie dideli bankai ir specializuoti bankai tvarkosi su rizika. 2010 metų analizės išvada buvo tokia. Rizikos tokiuose buvo specializuotuose bankuose. Daugiau tokiuose bankuose, kurie užsima investavimu ar prekybą mažmeninę. Tad kokia būtų išvada, jeigu pasisakytume už bankų per bank, už, už bankų veiklos atskirimą, ar sumažėtų ta rizika. Investavimo, apie investavimo bankus kalbant, yra pasakyta, jeigu universalūs bankai neužsims investavimo veikla, tai tuomet mažiau bus investavimo bankininkystės. Kaip bus su konkurencijos situacija, kaip ji paveiks sisteminę riziką. Dėkoju. Thank you. Who wants to reply first? Kas norėtų atsakyti pirmas? Ponas Likanen, prašom. Dėkoju. Mūsų grupė apžvelgė visus bankų tipus ir visus modelius. Mes nagrinėjome konkrečius atvejus, tad negalėtume sakyti, kad vienas iš tų bankų modelių yra labai saugus, o kitas visiškai nesaugus. Tai nebūtų teisinga. Antra, mes nesiūlėme skaldyti bankų. Siūlymas buvo toks. Jeigu e, prekybos veikla peržengia tam tikras nustatytas ribas, tai gali pakengti bankų stabilumui. Ir tokiu atveju banko galima reikalauti atskirti prekybos veiklą nuo likusios banko veiklos. Bet ir tai turėtų būti veikla, kuriai taikomos bazelio dokumentuose numatytos taisyklės ir ta veikla turėtų būti atskirai kapitalizuota. Tam yra nustatytos ribos tam tikros. Tai reiškia, kad tos paslaugos gali būti teikiamos to paties universalaus banko, bet veikla turi būti atskirta. Jeigu vyriausybė teikia garantijas, sakydama, kad kai kurios sąnaudos gali būti padengtos garantijų, mes matėme, kad poveikio analizės rodė, jog bankai yra linkę daugiau rizikuoti, kai egzistuoja vyriausybės garantijos galimybė. Ačiū. Dėl banko veiklos ir rizikos. Matėme, kas vyks ES bankininkistės veikloje. Jeigu Europos kapitalų rinka taps didesnė, tai tuomet investavimo bankai galės e, veikti intensyviau. Būtina numatyti ribas. Mes bandėme tokią sąjungą kurti, tokią rinką kurti, Ir ko gero galėčiau pritarti kolegai profesoriui Hevik. Problema yra ir buvo tokia. Tai yra problema susijusi su valdysena. Kuo bankai labiau specializuoti, tuo daugiau susidūriama su rizika. Ta rizika kyla pačių bankų viduje. Dėkui. Profesorius Helvik. Norėčiau pasakyti štai, ką patys specializuoti bankai galėtų kelti tam tikrų problemų. Specializuoti investicijų bankai veikia sėkmingai ištisus dešimtmečius. Ir matėme, kad paskui jie tapo didelėmis institucijomis. Ir labai svarbus dalykas yra štai koks. Konkurencija tapo asmeniu žodžiu finansų sistemoje. 3-40 mečius mes matėme, kad konkurencija labai išaugo šiame sektoriuje. Augo naujos institucijos, atsirado daugiau šešėlinės bankininkystės. Ir tai sudarė konkurenciją tiems universaliems dideliems bankams. E, Tai, e, e, tai pakirto institucijų galės uždirbti tam tikrą pelno maržą. Ir dėl to bankai buvo pastumėti imtis didesnės rizikos. Ačiū, pirmininkas. Kitas kalbėtojas Jakov von Weiseker, šešėlinis pranešės. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Turime tris puikius ekspertus savo posėdyje. Ir manau, jeigu teisingai perskaičius dokumentus, jūs visi trys paminėjote vieną bendrą dalyką – būtinas spręsti per didelis, kad sužlugtų bankų, tokių bankų problema. Ji dar neišspręsta. Žmonės, kurie yra šioje salėje, ypač tie, kurie sėdi toliau, galėtų papasakoti jums istoriją, kad štai mes turime kapitalą tam tikrą ir turime tam tikrų lūkesčių gyvenime. Ir problemą tenka spręsti, nes pinigų neturiu tiek, kiek siekia mano lūkesčiai. Profesorius Helvig ir profesorius Gotthard štai paskelbė dokumentus apie riziką. Ir jie sakė, kad e, tas kapitalas, kurį reikia pasitelkti gelbėjimui, negali būti geras pakaitalas realiam kapitalui, apie kurį kalbėjo profesorius Helvik. E, profesorius Gudhard gal pasakytų, kad ir piliečiai neprivalėtų gelbėti žlungančių bankų. Taigi, būtina, ko gero, numatyti tam tikrus kapitalo reikalavimus, kurie gal nėra pats geriausias variantas sisteminėms e, problemams spręsti. Tad mano klausimas yra toks. Ar gyvenimo lūkesčiai ir sąlyginiai tam tikri pasitvarkymai yra geras pakaitalas struktūriniams reformams. Ir čia norėčiau pacituoti profesorių Guthartą. Jis sakė štai ką. Yra numatytas tam tikras saligiškumas. Jeigu išsivyšiusi visuomenė turi sutikti su tuo, kad turi egzistuoti draudimo sistema, kuri paremtų bankų sektorių. Tuo pat metu E, egzistuoja visai lė kitų dalykų, tokių kaip struktūrinės reformos ar ciklinės korekcijos. Ir čia, e, jeigu tai padėtų bankų stabilizuoti labiau, tos priemonės turėtų būti tinkamai įgyvendintos. Tad mano klausimas būtų skirtas profesoriams Goodhart ir Helvig. Kaip su tais visais dalykais. Ar tie lūkesčiai gyvenimo ir kaž, kažkokios atsarkos galėtų būti um, atsvara struktūrinėms reformoms. Ačiū. Svarbu kalbėti apie du elementus. Bankų atigavimo ir pertvarkymo direktyva. Ir manau, kad pastaraisiais metais e, vienas svarbiausių elementų buvo uh, Atsparumo testai. Ką atsparumo testai gali parodyti? Gali parodyti, kur jau bankų padėtis yra silpnesnė nei kitų. Ir tai nustačius bankai gali imtis priemonių prieš um, bankus pertvarkant. Vienas pagrindinių sunkumų susijusių su pertvarkymu yra tai, kad e, pertvarkymas taikomas tiems bankams, kurie atsidūrė jau labai sudėtingoje padėtyje, kurie yra patyrę labai daug nuostolių. Na ir iš tikrųjų, jeigu bankai nėra gelbėjimi, tai nesumažina um, nuostolių. Tiesiog paskirtami tie nuostoliai mažesniam uh, kreditorių skaičiui. Ir jeigu tie kreditoriai yra pensijų fondai ir panašiai, tai tas poveikis jiems yra labai žalingas. Taigi, jeigu galima apsaugoti pensijų fondus draudimo įmonės nuo tų nuostolių, taikant kitokias bankų gelbėjimo priemonės, tai tuomet iš tikrųjų toks alternatyvus sprendimo būdas yra tinkamesnis. Ir aišku, tai gali būti daroma ekonomiškai stabiliu laikotarpiu. Tačiau, jeigu yra kažkokios ypatingos e, aplinkybės, jeigu visa sistema yra persilpna, silpna, tai nebus rinkos e, tiems vertybinėms popieriams, kuriuos galima parduoti, taikant tokią gelbėjimo sistemą. Tai reiškia, kad visi kiti bankai arba nebus pasirengę perkelti savo lėšų arba jiems lėšų tiesiog nepakaks. Tai reiškia, kad e, visi kiti bankai patirs didžiulį spaudimą. Tai reiškia, kad visas procesas išplis, problemos išplis dar labiau negu taikant dabartinę bankų gelbėjimo bail-out sistemą. Taigi, jeigu atsitiktų sisteminė krizė, tai tas bail-in gelbėjimo procesas dar padidins išplėtimo riziką, o ne ją sumažins. Toliau Ponas Gudhart savo dokumente rašo, remdamasis savo pastebėjimais, rašo apie struktūrinės reformos sėkmę. Kiti kolegos neturės laiko pasisakyti, jeigu mes skirsime jums daugiau laiko. ECR šešėlinis pranešėjas. Galbūt aš galiu už kolegą užduoti klausimą. Aš pastarosius penkis metus klausiu parlamente štai ko, kokia, kaip mes turime spręsti šią problemą, kokie galimi sprendimai, kaip mes galime bent jau išmokti kai kurias pamokas, jeigu neišvengti problemų. Ir aš keliau tris pagrindinius teiginius ar klausimus. Pirmiausia, kaip mes galime išvengti, kad mokesčių mokėtojai negelbėtų bankų? Ar įmanoma tokia rinka, kai bankai gali žlugti, jiems leidžiama žlugti ir mokesčių mokėtojai jų negelbė? Jeigu ne, tai kokia bus būtų ribos mokesčių mokėtojų dalyvavimo ir valstybės dalyvavimo. Jeigu bankas, ypač užsimantis mažmeninė veikla, žlunga, tai politinė prasme sudėtinga, jeigu mm, mažmeniniai klientai negali atsimti savo indėlių ar pasimti grinųjų pinigų. Antras klausimas - atsakomybė. Jeigu direktoriai yra atsakingi už atsakomybę, tai ar jie iš tikrųjų galbūt labiau pasidomėtų, kaip atrodo jų balansas, kaip atrodo jų naudojamos priemonės ir pagalvotų galbūt, jeigu kiltų problemų, aš būsiu atsakingas, tai kaip tų problemų išvengti. Ir trečias klausimas Apskaitos standartai. Bankai turi CDA arba COS savo sąskaitose ir jie neprivalo numatyti galimų nuostolių ir turėti tam pakankamai lėšų. Ar tai yra problema susijusi su apskaitos standartais? Ar nebesilaikoma rizikos ribojimo apskaitos standartuose? Ir platesnis klausimas būtų štai koks. Ar tai, apie ką mes kalbame šiandien, yra tik politinis klausimas? Mes norime parodyti, kad kažką darom, bet problema iš tikrųjų nesprendžiama. Ar vis dėlto norim kalbėti apie konkrečius klausimus - apskaitos standartus, atsakomybę ir mokesčių mokėtojų dalyvavimo gelbėjant bankus? Atsakymai. Ačiū. Kaip išvengti bankų gelbėjimo? Neišvengiama tai. Mano nuomonė kitokia negu kolegos, kalbant apie bankų gelbėjimą, kalbant apie BNP Paribą ir kitus didelius bankus, yra tai, kad jie veikia daugelį jurisdikcijų ir jų operacijos yra tarpusavėje susijusios. Taigi, m, mm, bankų pertvarkimas reiškia tos sąveikos sistemos sugriovimo nacionalinėms svarbioms institucijoms yra numatytas pertvarkymo mechanizmas direktyvoje, yra ne visos reikalingos nuostatos ir iš tikrųjų mes kalbame apie milijardinės sumas. Vyriausybės sieks išgelbėti bankus prieš pradedant kalbėti apie bankų pertvarkymą. Todėl ne visos direktyvoje numatytos priemonės yra tinkamos ar bus reikalingos. Arba vyriausybės neiks problemas ir teiks, kad centriniai bankai išspręs ilgainiui visas problemas. Taigi, man atrodo, kad ta pro procedūra, kurią mes dabar turime, nors yra tobulesnė nei iki šiol kai kurių valstybių narių turėtos procedūros, bet yra vis dar netobula. Ir kalbant apie atsakomybę, iš tikrųjų atsakomybės reikia. Toliau klausimas apie politiką. Aš sutinku su Čarlzu. Mes turime suprasti, kad daugelis dabar taikomų priemonių egzistavo ir prieš 2008 metus, hybridinės priemonės, pavyzdžiui, galbūt ne visomis jomis buvo naudojamasi ir priežastis buvo politinė. Instituciniai investuotojai neleido kai kurioms institucijoms žlugti. Taigi tai yra politinės ekonomikos klausimas. Ačiū. Žodis kitam parlamento nariui. Silvi Guliar. Dar papildom, papildymas, ponas Likainen. Mes savo pranešime taip pat kalbame apie tai. Tai buvo patvirtinta ir e, TVF stabilumo pranešime. Mes neišsprendėme tos problemos, bet nereik didelis, kad žlugtų. Jeigu egzistuoja numanoma vyriausybės garantija, tai tuomet bankai taip, taip linkia daugiau rizikuoti. Taip ir su kitais įsipareigojimais, nekomentuosiu čia, tačiau mūsų darbo grupė matė tai labai aiškiai sudėtingose tokiose institucijose, kur kombinuojama skirtinga e, darbo kultūra, komercinė bankininkystė ilgalaikiai dalykai ir kita vertus prekybos dalykai. Tuomet situacija tikrai labai komplikuota, labai sudėtinga. Ir dažnai bet, bet kuris tokios institucijos ekspertai jums paliūdys tą patį. Silvijai, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš turiu klausimą, kuris yra uh, nepolitikuojančio pabudžio klausimas, bet politinio. Ko, kokia turėtų būti strategija? Sakykime, kad mes patvirtiname e, komisijos pasiūlymą. Kas finansuos Europos ekonomiką? Ir ar bus užtikrinama strateginė kontrolė strategijoje e, dėl, dėl to finansavimo? Nes tą dieną, kai kils krizė, jeigu mes net neturėsime tinkamos kontrolės, tai sprendimai bus priimami kitur, ne čia. Ir turint omenyje, kad čia kalba sukasi apie strateginius pasaulinio masto dalykus, aš e, maniau, kad e, kadangi mes patvirtinome kapitalo reikalavimo direktyvą, tai e, man atrodė, kad e, to pakanka, tačiau e, atsiranda daug įvairių nenumatytų dalykų. Tad koks jūsų strateginis viso to reikalo matymas? Dar vienas klausimas, kurio vedimas. Yeah, uh, thanks, thanks to our, to our guests. Ačiū mūsų ekspertams už jų pasisakymus. Kai studijavau ekonomiką, Gutvarts įstatymą turėjau nagrinėti ir Buvo ten pasakyta tame įstatymė, kad viskas, kas vyksta finansinėme sektoriuje, sukuria naujas taisyklės, naujas sąlygas. Tad mano pirmas klausimas būtų toks. Kaip jūs matote e, šešėlinės bankininkystės reguliavimo poreikį? Kaip turėtų būti reformuojami bankas, išvelgėte šešėlinę bankininkystę, ar išvelgėte pavojų, kad jeigu mes srištingai nekovosime su šešėlinė bankininkystė, tai tuomet dalis veiklos gali nusikelti šešėlinį sektorių. Kitas dalykas, jau kalbam apie kapitalo bankus, apie kapitalo rinkų sąjungą ir panašiai, apie reguliavimą. E, realioji ekonomika dėja kartais vystosi šiek tiek kitaip. Čia yra dviejopas suvokimas. Ar jūs labiau pritartumėte e, tokiai centralizuotai bankų sistemai, ar jūs matote privalumų, kad kapitalo rinkų fondai galėtų būti plačiau naudojami. Man atrodo, jog dabar makroekonominė aplinka yra tokia, kad lėšų nepakanka ir tai yra mažiau susijęs su reguliavimo dalykais. Jūs kalbėjote apie Lehman Brothers banką ir gali kilti tam tikrų problemų. Ar Lehman Brothers problema nebuvo tam tikrų sąsajų sąlygota problema? Ar galėtume tai pakomentuoti? Ačiū, pirmininkas. Kas norėtų pirmas atsakyti, ponas Likaiden? Turbūt pradėkime nuo jūsų, prašau. Atsakysiu pirmą klausimą. Masno vadovaujama grupė padarė išvadą, kad finansų srityje bankai vaidino labai didžiulį vaidmenį Europos Sąjungos ekonomikoje. E, bankai turi teisę ne tik priimti indėlius, bet taip pat uh, užsimti kitą veiklą. Tuo mūsų siūlymas skiriasi nuo kito pasiūlymo. Ir e, Vienintelis rytis yra štai kokia. Jeigu reikėtų, e, jeigu banko prekybos veikla sudarytų didesnę dalį nuo tam tikros ribos, tai tuomet reikėtų reikalauti banko atskirti šią veiklą nuo kitos veiklos. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas būtų naudinga Europos ekonomikai, jeigu mūsų kapitalo rinkų sąjunga plėtotųsi toliau. Tai būtų papildomas šaltinis e, finansavimui. Ir čia galiu tik pritarti toms pastangoms, kurios buvo skirtos stiprinti kapitalo rinkų sąjungai. Ir tai padėtų daug finansavimo problemų išspręsti Europos Sąjungoje. Ačiū. Problema Europoje, sako profesorius Guthart, yra štai kokia. Per nelik daug. Finansavimo atliekama per bankų sistemą. Mums reikia vystyti kapitalo rinką, kad atsirastų daugiau įvairovės, kad ją išlaikytume. Ir kad užpildytume spragas, kurios čia dar reguliavimus ir tie egzistuoja. Ta reguliavimo problema yra štai kokia. Tas reguliavimas yra procikliškas. Ir reikalinga įveikti keletą pakopų ir bankų, e, bank, bankai tuo metu tam paprasčiau reguliuojami, problemos išaugo, būna sunkiau tas problemas spręsti. Ačiū. Prašom, žodis profesoriui Helveik. Kas finansuos Europos ekonomiką? Aš sakyčiau rinką. Tačiau kartais kapitalo reikalavimų reguliavimas, ypač rizikos dalykai, E, nesukuria tam paskatų, greičiau priešingai. Kaip šešėlinės bankininkystės reikia atskirti tokias institucijas kaip rizikos fondai, kaip reguliuojami bankai ir pinigų rinka. Ir tie reguliuojami bankai e, paklūsta reguliavimo arbitražui. Pinigų rinkos struktūros yra pavojingos, nes labai pažeidžiamos. 2008 metų praktika tai parodė, bet ir kitų metų praktika rodo tą patį. Kapitalo rinkų sąjunga. Man kelia susirūpinimą tai, kad mes nežinom tiksliai, kas tai yra. E, neturim daug informacijos. Bankų sąjunga yra lik neužbaigtas verslas. Ir aš manau, kad politikos energijos rytyje mums reikia lab, aiškiau užsidėlioti prioritetus. Dėkoju, pirmininkas. Ačiū. Dabar Filipui Lambert suteiksime žodį. Prašom. Labą dieną. Pone Guthart, aš nesupratau. Dėl mokesčių mokėtojams teikiamų garantijų. Jūs manote, kad tai yra būtinas blogis. Ar aš teisingai supratau, sako kalbėtojas. Na ir tai yra susijęs su tuo, kad tai gal net nėra būtinas blogis, bet tai yra rinkos ekonomikos normalus dalykas, susijęs su subsidijomis tam tikromis, kurias galėtų padengti mokesčių mokėtojai. O nacionaliai bankai turėtų būti nacionalizuoti, ar ne? Turime tokį sisteminį banką Fortis Belgijoje. E, jo sąskaitose buvo labai daug blogų finansinių produktų. Ta, jeigu ta veikla būtų atskirta prekybos nuo kitos veiklos, Fortis būtų neįmanoma tų 85 milijardų lėšų rasti iš, sa, iš tos atskirtos veiklos. Tie blogi banko produktai atsirado dėl to, kad bankai galėjo užsimti e, tokią pasiūlos kūrimo praktiką, bet galbūt aš klystu, pakomentuokite. Marko Dzani, sako pirmininkas, gali klausti. Atsė. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjams. Aš manau, kad kuomet kalbame apie struktūrinę bankinio sektoriaus reformą, tai turime čia kelti du pagrindinius klausimus, galvodami apie e, pažangą. Tai pirmas, kaip galime sumažinti uh, moralinė rizika bankinėme sektoriuje, kadangi tai buvo pagrindinė bankinių krizių priežastis ir ypač 2008 metais. Tad turime, ieš, turime užkirsti keliam tam e, pelno sėkimui bet kokią kainą, paminant E, moralę. Antras dalykas, turime užtikrinti ir kaip turime tai daryti, kad bankai finansuotų realią ekonomiką. Kai, kokia struktūra čia būtų ideali struktūra jūsų nuomonė, turint omenyje, kad universalaus banko modelis e, gali galbūt būti suderinamas su tokiu tikslu. Mes manome, kad, e, kad tik tai atskiriant kai kurios aspektus čia struktūriškai mes e, galime išspręsti tas problemas. Kitas dalykas - išvestinių produktų labai greitai. Turint omenyje, kad e, šitie produktai kelia gana didelę riziką, ar jūs nebijote, kad e, reformos kontekste būtų tikslinga sukurti nepriklausomą e, instituciją, kaip kad ir buvo e, bandama daryti 8 metais, kad būtų vertinama rizika. Pirmiausia, profesoriui Guthartui žodis. Subsidijos e, didelėms e, bankams yra nutraukiamas ir jų kapitalo, jiems taikomi kapitalo reikalavimai yra žymiai didesni. Tai iš tikrųjų daugelis bankų pasirenka neviršyti tam tikros ribos, nuo kurios jie jau laikomi tarptautiniu mastu reikšmingais. Taigi aš manau, kad tikrai teisinga, kad e, didieji bankai, kurie, kurių žlugimas sukeltų daugiau žalos, kad jiems būtų taikomi aukštesni kapitalo reikalavimai. Ir Tai būtų išsprendžiamas ir subsidijų klausimas. Dėl moralinės rizikos, iš tikrųjų, tai frazė, kuri per daug dažnai naudojama. Iš tikrųjų, kaip apsaugoti žmonės nuo finansinės rizikos. Visi sprendimai yra galimai moraliai žalingi šioje srityje. Ir aš manau, kad kaip galima bandyti spręsti šią problemą, tai tiesiog užtikrinti, kad sprendimų prieimimas būtų pakankamai pagrystas. Reikėtų galvoti apie atlyginimų sistemą tų, kas priima sprendimus, pavyzdžiui, bankų vadovo atlyginimus. Ačiū. Turiu vieną pastabą. Kaip užtikrinti, kad bankai finansuotų realią ekonomiką? skolinimas įmonėms, realios ekonomikos finansavimas yra pelningas ir todėl bankai tuo užsima. Tačiau tai nereiškia, kad e, bankai teikia finansavimą pigiai. Žinau, kad yra didelis politinis sprendimas e, užtikrinti pigų skolinimą MVI, tačiau jeigu norime, subs, norime subsidijuoti MVI finansavimą, tai geriau tai daryti tiesiogiai arba priešingų atvejų tiesiog palikti viską bankų pelno paskatoms. Nors dėl to kils tam tikrų iškraipimų. Ačiū. Ačiū, ponas Likanin. Nebuvo atsakyta į mano klausimą dėl Fortis banko. Klausimas apie konkrečius bankus. Mūsų knygoje apie tai rašoma ir yra konkrečių pavyzdžių, į kuriuos nenorėčiau dabar leistis, bet iš tikrųjų, kai kurie bankai auga labai greitai ir tas augimas yra arba prekybos sąskaita, arba skolinimo, arba nekilnojamo turto paskolų teikimo srityje. Ir sutinku su tuo, ką sakė profesorius Goodhart. Problema ta, kad e, jeigu dviejų paveikla užsima tas pats bankas, komercinio banko veikla, pavyzdžiui, netaip greitai atsiperka. Iš tikrųjų, ta dviejopa veikla negali būti e, tobulai saugiai vykdoma ir derinama vienoje institucijoje. Tačiau sutinku iš principo dėl atlyginimo sistemos. Ji turėtų būti pasitelkiama mažinant riziką. Ačiū. Deja, nebeturime laiko spontaniškų pasisakymų. Procedūrai galbūt e, kitam posėdžiui galėtume tai palikti, o dabar norėčiau steikti žodį pranešėjui. Dėkoju. Labai trumpai, kadangi laikas bėga ir būtų puiku, jeigu liktų laiko spontažiškiams pasisakymams. Subsidijavimas, numanomas subsidijavimas. Kad ir kaip mes bevertintume šį dalyką, mums pavyko bent jau tai sumažinti. Kai kas sako, kad tas numanomas subsidijavimas egzistuoja, kad ir kaip mes apie jį bekalbėtume. Kiti su tuo nesutinka. Tačiau aš manau, kad svarbu yra dar štai kas. Kai kurie iš mūsų ekspertų apie tai šiek tiek kalbėjo. Investicijų bankai arba tie universalieji bankai e, rizikuoja daugiau negu tie bankai, kur saugomi tik tai indėliai. Ta rodo patirtis. Ir aš manau, kad norint išsaugoti politinį e, pasitikėjimą ir tas kad būtų patikimos, atrodytų patikimos tos e, gelbimo priemonės. Mes turime pasakyti, kad mažmeninės prekybos, mažmeniniai bankai yra saugesni. Gelbėti tenka tada, kai bankai kai, bank, kai indėlininkams, indėliams bankų iškyla pavojus. Ir tuomet, aišku, politinių požiūrių tai yra sudėtingesnis žymiai procesas negu šankstinės priemonės. Tiek būtų prieš perinant prie tolesnių apmąstymų. Ačiū. As unfortunately we all have to say goodbye. Deja, turime atsisveikinti su savo pirmininku ir tęsiu šio pirmininkavimą šiam posėdžiui. Pradėsime antrą pasisakymų seriją reformos variantai. Prašau visų laikytis apribojimų kalbėjimo laiko, laikykime septynių minučių limito ir prašau nekalbėti per greitai. Šios pasisakymus ketiname baigti apie 18.30 ir pirmasis kalbėtojas bus Marko Pagano. SRB pirmininkas ir taip pat jis yra Italijos finansų ministerijos konsultantas. Ačiū pirmininkė, aš trumpai pasistengsiu atsakyti į tris klausimus apie bankų struktūrinę reformą. Pirmiausia, kokios socialinės naudos galima tikėtis. Antra, kaip e, ta reforma turėtų būti organizuota. Uh, Ir trečia, kokios galimos socialinės sąnaudos ir galimi šalutiniai poveikiai rinkos likvidumui, pavyzdžiui, dėl socialinės naudos, kurios galime tikėtis numatę apribojimų bankų struktūrai, kaip mes jau girdėjome, sakant anksčiau kalbėjusius, pirmiausia, svarbu sumažinti bankų sisteminę riziką ir antra, sumažinti valstybės garantijas teikiamas tiems bankams, kurie yra per dideli, kad žlugtų. E, kodėl mes galime tikėtis naudos? Pirmiausia, dėl to, kad e, iš tikrųjų bankų prekybos nuostoliai daro didelį e, poveikį finansiniams tarpininkams ir namų ūkiams, kuriems skolinama. Taigi poveikis iš tikrųjų yra daromas visai ekonomikai ir visam finansų sistemos stabilumui. Struktūrinė reforma gali sumažinti tokį poveikį ir padidinti finansinį stabilumą. Dar viena priežastis, kodėl mes galime tikėtis tokios naudos, yra tai, kad struktūrinė reformą įvykdžius bankų mm, prekyba, prekybos veikla iš tikrųjų bus labiau subalansuota, bus mm, sumažintos subsidijos ir sumažės bankų mm, paskait, paskatos rizikuoti vertybinių popierių rinkoje. Ir struktūrinė reforma turi būti taikoma didžiausiams bankams, nes būtent e, jie aktyviausiai dalyvauja vertybinių popierių rinkose, aktyviausiai investuoja ir labiausiai susiję su finansiniais tarpininkais. Taigi, jeigu tokie bankai žlunga, tai turi didžiausias sisteminės pasiekmes. Ir tai mm, pabrėžiama SRB ataskaitoje 2014. Ten e, rodoma, kad e, bankų sisteminė rizika tiesiogiai susijusi su bankų dydžiu ir jų priekybos veikla. Taigi, norėdami sumažinti sisteminė rizika, turime mm, imtis veiksmų susijusių su didžiausiais bankais. To ir siekiama, e, kalbant apie reformą. Ir ypač tai pasakytina apie priekybos, o neskolinimo veiklą. Antras aspektas - reformos um, pati struktūra. Reforma turėtų padėti atskirti pagrindinę bankininkytės veiklą nuo su prekybos veikla susijusiais galimais nuostoliais. Ir um, jeigu pasitelksime ES um, direktyvos projektų, tai tas dviejų veiklų atskirimas yra svarbus ir svarbu užtikrinti, kad tas atskirimas būtų pakankamai griežtas ir aiškus. Taigi e, svarbu tai, kaip įgyventintas bus tas atskirimas. E, taigi svarbu kaip bus nustatytos prekybos ribos, kurias viršijus veikla turi būti perduota kitai institucijai. Toliau antras svarbus elementas yra e, aspektai susijęs su valstybės e, skola. Ir trečias elementas - bankų grupių veikla. Aišku, šie elementai turi būti labai aiškus kad reforma būtų veiksminga. Dar norėčiau pakalbėti apie galimas pasiekmes, apie galimas socialinės pasiekmes. Pirmiausia, poveikis augimui, jeigu būtų nustatyti papildomi reguliavimo apribojimai. Kila klausimas, ar nebus padarytas poveikis skolinimo veiksmingumui. Dabartinėmis aplinkybėmis aš manau, kad nerimauti dėl to nereikėtų. Pirmiausia, aišku, kad Europoje bankų yra per daug ir tai aiškiai atsispindi SRB 14 metų ataskaitoje. Bankų sektorius pasiekė tokį dydį, kai jis daugiau nebedaro teigiamo poveikio ekonomikos augimui. Ir nemažai tyrimų rodo, mm, kad iš tikrųjų sąsaja tarp finansinės, kad iš tikrųjų tas poveikis finansų sistemai ir ekonomikai tampa neigiamas nuo tam tikros um, ribos. Ir e, iš tikrųjų svarbu dar ir kokia veikla užsima bankai, ar tai yra daugiau skolinimas nekilnojamo turto rinkoje ir panašiai. SRB ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad nors ES yra per daug bankų, bet didelę įtaką turi ir dideli bankai. Jeigu 20 ar labai daug yra ES didelių bankų. Du 2014 m. ataskaitoje pateikiami duomenys rodantis bankų dydį ir jų vaidmenį ekonomikoje. Taigi, iš tikrųjų, keliama daug klausimų, tarp jų ir klausimai susijęs su rinkos likvidumu. ES direktyvos pasiūlyme yra nustatomos konkrečios sąlygos šioje srityje ir ypač jeigu didieji bankai sumažintų savo mm, dalyvavimą kai kuriuose rinkose, galėtų, jos galėtų pakeisti kiti. Mm, finansuotojai, kitos finansavimo institucijos. Ir tų kitų finansinių institucijų įsitraukimas galėtų būti, galėtų padėti sukurti skaidresnės rinkas. Ir galiausiai Netgi jeigu padarytume išvadą, kad rinkos likvidumas turėtų būti subsidijuojamas, yra daugiau, yra kitų skaidresnių būdų tą patį padaryti, netaikant garantijos tiems bankams, kurie yra per dideli, kad žlugtų. Iš tikrųjų turime galvoti apie neigiamas socialinės subsidijų pasiekmes ir grėsmė mokesčių mokėtojams. Ačiū. Thank you, Professor Pagano. And our second speaker, Paulina Perzevoska, is senior... Sveikiname Pauliną Apševoską. Ji yra dirbusi Lenkijos bankų priežiūros institucijoje. Laiko maža, tad jau nebegaiždamas žodis, su žodis teikiu Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Finance Watch atstovė, man didelį garbė būti čia, dalyvauti šiame klausime dėl banko struktūrinės reformos. Dėl laiko stokos norėčiau susitelkti prie pasiekmių e, tų efektyvių e, reformų. Norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, efektyvi bankų reforma skirta tremti sisteminiai rizikai pirmiausia yra susijusi su makroekonominiais dalykais. Tai yra dalykas, kuris papildo makro uh, E, mikro e, rizikos rydėjimo tvarką ir tai padeda, kaip jau sakiau, kovoti su sisteminė rizika. Antra, svarbiausia sisteminė rizika e, turi būti sumažinta struktūrinėmis reformomis. Tai, tai gali turėti tą savotišką riziką dėl to, kad yra dvi svarbiausios bankų veiklos – mokėjimai atliekami ir indėliai. Ir E, saugumo priemonės turi būti pritaikomas, pritaikomas abiems rytims. Ir manyčiau, kad e, ta problema nesprendžiama per nelik didelis, kad sužlugtų tiesiog kenkia bankų sistemos stabilumui. Prieš leidžiantis į smulkesnės detalės norėčiau pradėti nuo reguliavimo paradoksų. Finance, Watch, Finance Watcher įsitikinęs, kad bankui būtina turėti reikiamą kapitalą ir tokį, kuris padėtų išgyventi galimus sukretimus. Tie bankai, per nelik dalykų, kad žlugtų, sumažina saugumo riziką. Sunku surinkti reikiamą kapitalą, kad būtų galima ekonomikos sąnaudas padengti tokio banko žlugimo atveju. E, apie tai kalba ponas Atkinson ir Adrian Blondel Vignal savo pranešime. E, čia yra kalbama apie efektyvę struktūrinę reformą ir mokėjimų sistema ir indėlių sistema yra svarbiausia banko veikla. Ir dabar, jei kita pavojus, 2006 metais įvyko didžiulė krizė. Prekyba yra prekyba. Finance Watch pritarė aukšto lygio ekspertams ir nereikėtų uh, daryti tų, tų reikšmingo tų abiejų veiklos atskirimų. Efektyvi reforma gali būti susijusi su veiklos atskirimu, bet ta pati grupė turi turėti galimybę šią veiklą vystyti. Tiesiog saugikliai turėtų būti reikiami tam, kad e, indėliams neiškiltų pavojus dėl kitos bankų veiklos būtina turėti aiškės taisyklės ir užtikrinti, kad nedingtų pasitikėjimas rinkos dalyvių. Dabar dėl pasiekmių susijusių su struktūrinėmis reformomis. Žinome, kad svarbiausia pirmiausia kalbėti apie poveikį atskiroms institucijoms ir bankų institucijoms. Dažnai į tai nėra atsižvelgiama. Norėčiau trumpai aptarti tas tokias neigiamas pasiekmes. Pirmiausia, e, prekybos veikla, sakoma, turi būti atskirta nuo universalių bankų e, veiklos ir tai pažeistų e, universalaus banko veiklos modelį, nes bankai turi galimybę diversifikuoti savo veiklą, tuo pačiu diversifikuoti riziką. Europos bankų sistema yra labai koncentruota Europos centrinis bankas taip pat yra koncentruota struktūra ir egzistuoja 20 didžiausių bankų ir kitų finansinių struktūrų veikiančių tame sektoriuje. 20-30 bankų gali atitikti tos kriterijus per nelik didelis, kad žlugtų. Ir mažiesiams bankams tos taisyklės nebūtų pritaikytos. Kalbant apie mikro rizikos ribojimo priemonės, reikia pasakyti, kad krizės laikai bankai, laikais bankai renkėsi veiklos diversifikavimą ir tai yra savotiškas privalumas. Tačiau bankai, kai kurie tebelieka nestabilus dėl to, kad jų veikla nepakankamai diversifikuota, priešingai negu universaliuose bankuose, kur to diversifikavimo yra daugiau, dėl to tie bankai stabilesni, rizikos mažiau. Ir E, sunkumą, aišku, gali patirti ir vieni, ir kiti. Rizikos ribojimo modelis būtų toks, reikėtų supaprastinti šį modelį, būtina pasakyti, kad reformos leis ko gero diversifikuoti bankų veiklą, jo, jų pajamos galėtų būti labiau diversifikuotos ir tai ko gero padidins rinkoje konkurenciją ir discipliną. Be kita ko, Nesenios studijos rodo, kad kai atsižvelgiama į studijas, tai tuomet atsiranda daugiau šešėlinės bankininkystės pavojus. Jeigu atskirta būna prekybos veikla, tai tuomet negyvybingas būna likęs tas banko veiklos modelis. Paslaugos banko bus klientams brangesnės ir bankas jau gali net iškristi iš rinkos. Atsakydama į tokius argumentus, aš paprastai kalbu apie JAV e, investicijos bankų veiklą indėlių prieimimas e, turėtų vykti tokiuose bankuose, kur dar leidžiama tam tikra prekybos veikla. Iš indėlių ta prekybos veikla neturėtų būti finansuojama, ne iš indėlių garantijų schemos. Tai turėtų būti tik priemonė bankui papildomai užsidirbti. Tai reikštų, kad uh, ta veikla būtų mokama. Ir Visą tai, tos struktūrinės reformos turėtų būti daromos tam, kad būtų galima užtikrinti finansinį stabilumą. Mes čia kalbame, kaip įgyvendinti struktūrinės reformas, o ne ar jas įgyvendinti. Tai reiškia, kad yra jaučiamas tų reformų poreikis ir tai yra pozityvu, tačiau reforma turi turėti prasme ir tai turi atnešti reikiamų pokyčių. Ir jeigu tos ribos yra pernelyg dosnios, jeigu saugikliai nepakankamai tvirti, tai jeigu biurokratijos bus per daug, tai tuomet tas minėta reforma gali ir nepavykti. Dėkoju. Ačiū. Poniai Šeboskai, laikas tiksi, tad žodį suteiksiu kitam kalbėtojui, ponui Kaseno Krema. Jis yra iš BBBA banko Jis priėmė mūsų labai vėlyvą kvietimą, ačiū jam, kad neatsisakė atvykti. Jis yra vienintelis e, atstovas, kuris dirba plačiai, plačia veikla garsėjusiame universitame banke. Ačiū. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai komiteto nariai. Ačiū už tai, kad pakvietėte man garbė kalbėti su jumis šią temą. Aš atstovauju didelį investicinį banką Ispanijoje, bet esu ir Europos bankų federacijos ekspertų grupės darbę, grupės, kurie dirba su struktūrinė reforma. Iš tikrųjų, reikėtų paaiškinti, kodėl komisijos pasiūlymas dėl struktūrinės bankų reformos yra reikalingas ir pateisinamas. Ketinu kalbėti apie tris pagrindinius dalykus. Reformą pačią, universalių bankų vaidmenį ir siūly, pasiūlymo reikšmę ir poveikį. Pirmiausia, jau dabar imamasi nemažai priemonių, priemonės, kurias taiko reguliuotojai ir kuriamis siekiama stiprinti finansinę sistemą. Apie 40 reformos iniciatyvų yra patvirtinta nuo 2008. -ųjų. Pagrindinės iniciatyvos yra kapitalo, skolos ir likvidumo paketas ir bankų pertvarkymo direktyva, kuri jau dabar bankų reguliuotojams leidžia pakeisti bankų struktūrą, užtikrinant finansinį stabilumą ir, ir pertvarkymo galimybė. Taip pat e, pasaulinių lygmenių taikomos iniciatyvos siek, siekiant e, sustiprinti išvestinių finansinių priemonių rinkos stabilumą. Taip pat e, yra parengti minimalūs reikalavimai bankams veikiančiams tarptautinių lygmenių. Ir taip yra sprendžiamos problemos um, tokių bankų, kurie yra per dideli, kad žlugtų. Ir galiausiai Europos priežiūros institucijos ir vienos eurozonos priežiūros institucijos uh, sukūrimas um, perkelia priežiūros naštą. Dabar priežiūra yra labiau centralizuota, veiksmingesnė ir imamasi ryštingesnių veiksmų. Antra, norėčiau pasakyti kelius žodžius apie universalius bankus. Universali bankininkystė yra Europos bankininkystės sistemos stiprioji pusė. Europos centrinio banko tyrimai rodo, kad pajamų diversifikavimas lemia, kad universalus bankai e, yra palankesnėje padėtyje teikdami finansavimą, ypač nestabilioje aplinkoje ir todėl yra pagrindinis veiksnys Europos ekonomikoje. Universalaus banko modelis pasiteisino kaip vienas atspariausių per pastarąją ekonomikos krizę. Kaip sako TVF, tai kad daugelis mažų bankų per krizę turėjo būti išgelbėti ir buvo išgelbėti, reiškia, kad dydžio apribojimai nėra panacėja. Reikia priminti, kad universalūs bankai teikia finansavimą ne vien mažmeniniam sektoriui, bet generuoja mm, likvidumą ir teikia paslaugas finansų rinkoms. Kaip pastebi ir Europos centrinis bankas savo nuomonė dėl komisijos pasiūlymo, svarbu išsaugoti rinkos formavimo priemonės, kad būtų palaikytas rinkos likvidumas, sumažintas kainų sviravimas ir padidintas finansų rinkos atsparumas um, ypatingų aplinkybių atveju. Tai svarbu finansiniam stabilumui. Svarbu įgyvendinti stebėsienos politiką ir finansuoti ekonomiką. Tačiau, kaip yra taip pat parašyta nuomonėje, reforma lems tai, kad bankai nenori vykdys rinkos formavimo priemonės. Tai sumažins kai kurių priemonių, tokių kaip obligacijų likvidumą ir tai apsunkis finansavimą. Mm, tai E, kels grėsmę ir kapitalo rinkos sąjungai. Pirminis pasiūlymas dėl bankų struktūrinės reformos e, nedėra su Europos augimo ir darbo vietų kūrimo e, darbo tvarkė. Dar norėčiau pasakyti, koks būtų neigiamas poveikis padarytas pačios reformos. Iš tikrųjų, prekybos institucijos patirs nuostolių. Numatoma, kad finansavimo kaina išauks apie 2,5 procentais. Toks išaugimas e, iš tikrųjų sumažins rinkos formavimo gebėjimus, kaip ir sakiau, ECB nuomonėje. Uh, E, sakoma, kad veiklos atskirimas nepadės išspręsti per didelių, kad žlugtų bankų problemos. Ir reikia kalbėti apie paslaugų sutelkimą kelių rinkos veikėjų rankose. Didesnė konkurencija su ne ES institucijomis ir mm, sumažės Europos finansinės rinkos likvidumas. Svarbu kalbėti ir apie MVI finansavimą ir konkrečias e, specialias finansavimo priemonės. Mm, svarbu iš tikrųjų riboti riziką šioje srityje. po reformos gali būti padarytas neigiamas poveikis MVI finansavimui ir gali sumažėti, būtent dėl to, kad sumažės finansų rinkos likvidumas. Taigi aš siūlyčiau dar peržiūrėti dabar pateiktą pasiūlymą ir reikėtų peržiūrėti atsižvelgiant į dabartinę bankininkystės ir priežiūros sistemą ir galvojant apie siektinus tikslus, būtent užtikrinti ilgalaikį mūsų ekonomikos finansavimą ir formuoti Europos kapitalo rinkų sąjungą. Ačiū. Ačiū Jums, ponas Greima, įdomus pasisakymas. E, įdomu buvo stebėti ir Jums kalbant jūsų kaimynų šalia sėdinčių veidus. Teskime ir toliau ponas Dirk Vauters, um, J. Van Breda banko vadovas. Taigi įdomu išgirsti konkretaus banko nuomonę šio klausimu. Prašom. Well, uh, for... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems už suteiktą progą dalyvauti šiame posėdyje. Uh, Mums džiugu, kad smulkus bankai, jų atstovai taip pat gali dalyvauti šioje diskusijoje. Mažų bankų prekybos veikla rinkoje yra esminis dalykas, kad vartotojams būtų teikiamos paslaugos. E, tie mažmeniniai bankai specializuojasi teikiami paslaugas mažoms įmonėms ir privatiems asmenims. Mūs esame susitelkę finans, prie veiklos finansų rinkose, prie preky, mūsų prekybos veikla ribota, tačiau ji egzistuoja. Ir leiskite pasakyti vieną kitą pavyzdį. Kaip mažų ir vidutinių įmonių bankas mes padedame savo klientams vykdyti tarptautinius sandorius. Mes gauname sąskaitų, pavyzdžiui, JAV doleriais, e, turime fiksuotų palūkanų procentą pradedame, padedame kursą tinkamą nustatyti ir mes veikiame finansų rinkoje ir norėčiau pasakyti, kad šio veikloje veikiame labai aktyviai, padedame realiai ekonomikai, mažoms ir rytinėms įmonėms, tačiau mes ne, niekad net neturime dominuojančios padėties. Struktūrinė reforma, sakoma, už nebeleis bankams teikti paslaugų klientams. Aš nesu įsitikinęs, kad tai bus. Uh, Be abejo, mes vertiname viską labai pragmatiškai, nes esame smulkus bankas. Tačiau, kai riba pasiekta, mes keliaujame į rinką ir, ir ieškome rizikos fondų, ir, tačiau net neįsimame per nelik didelės rizikos. Ir tai reiškia, kad mes siekiame gauti tam tikrą marž, maržą, tačiau ta marža nepasiekiama mm, iš mūsų veiklos finansų rinkose. Jeigu mm, norime uždirbti iš sandorių su klientais, mums reikia bendrauti su kitais rinkos veikėjais, kad galėtume e, gauti lėšų bendradarbiaudami su rinkos formuotojais ir rinkos formavimą likvidumo kūrimo atskirimas gali įvykti. Siūlymas toks ir buvo pateiktas, o priežiūros institucijai reikėtų tuomet numatyti tam tikras ribas. Tai yra viena iš iškeltų minčių. Nepamirškime, kad rinkos formavimo veikla, e, lėšų uždirbimo e, poreikis priklauso nuo poreikio, kurį e, pareiškia klientai, kurie nori vienos ar kitos pozicijos. Jeigu jūs rinkos veiklą organizuote būtent tą kryptim, tai yra įmanoma daryti, tačiau rinkos formavimo veikla ar turto kažkokio uždirbimas nėra svarbiausias tikslas. Tiesiog tai nėra vien tik pelno siekimas, tiesiog atsižvelgiama į klientų norą uždirbti tam tikras lėšas ir mes kaip mažas bankas galime tokią paslaugą suteikti. Kai dėl turto valdymo mes veikiame aktyviai prekybos veikloje, mes nesunkiai galime paversi depozitus kreditais kitiems vartotojais, tačiau kiekvienam bankų reikalingos lėšos. Mes finansų rinkose įsigijame lėšas ir parduodame jas finansų rinkose taip pat. Visa tai yra normalu, taip veikia dažnas bankas, kiekvienas bankas. Mes e, galime imtis ir tam tikros e, rizikos fondo veiklos, siūlydami e, savo indėlininkams vienas ar kitas indėlių formas. Mes perkame išvestinius bankų prodėtus ir manau, kad Ta, ta, e, tuo irgi užsima kiekvienas komercinis bankas. Tačiau tas faktas neturi būti alibi tam, kad būtų galima uh, e, mūsų išstumti iš finansų rinkos. Mes Van Breda bankė manome štai kaip. Uh, kai klientas bijo finansų rinkų, jis atneša indėlį į banką, jis dažniausiai net neturi tokio noro, kad jo indėlis patektų į finansų rinkas. Kai kas sako, kad banko turtas turėtų būti naudojamas būtent tam, bet mano supratimu banko turtas yra tam tikra, tikra apsauginė zona, saugiklis, kuris saugo patį banką sukretimams esant ir nereikėtų to turto naudoti aktyviai prekybos veiklai bankas negali investuoti, pavyzdžiui, į savo komercinės veiklos plėtimą vartotojų, plėtimą vartotojų atžvilgių. Ir aš manau, kad čia turėtume kreiptis į akcininkus ir tu, jie turėtų spręsti, ar mes norime platesnės veiklos e, finansų rinkose ar ne. Prekyba yra paremta tuo principu, kad protingi žmonės pasinaudos finansinių rinkų teikiamus galimybėmis, bet gali čia kilti ir tam tikrų pavojų, nes gali atsitikti taip, kad bankas šią veiklą finansuos iš indėlių ir neturėdamas reikiamų saugiklių. Be abejo, tai gali finansinės institucijas paskatinti veikti aktyviau. Mes matėm praeitį tokių pavyzdžių, matėme, kaip uh, iš prekybos bankai uždirbo labai daug pinigų, kas buvo panaudota komercinės bankininkystės plėtojimui. Ponios ir ponai, didžiuojasi, kad esu bankininkas, nes e, indėliai e, tinkamai tvarkomi bankė atneša žmonėms papildomą vertę. Ir ta veikla apima ir prekybos tam tikrus dalykus mes turime tinkamai tvarkyti savo indėlių portfelį ir iš tikrųjų turime pasinaudoti savo teikiamus galimybėmis e, suteikti E, paskolas mažoms ir tinėms įmonėms bankų reformos tikslas yra atskirti prekybos veiklą nuo kitos veiklos. Tačiau nežinau, ar tai sustiprins finansinį stabilumą. Kažin, reikėtų tiesiog labiau vienodų sąlygų visiems veikti bankininkystės ir tie teikiant bankininkystės paslaugos. Ačiū. Ačiū dabar galimybę parlamento nariams užduoti klausimus. Pranešėjas ir šešėlis pranešėjas turės po vieną minutę. Ir galite užduoti klausimus, nurodydami, kam adresuojate klausimas. Dvi minutės atsakymui ir dar porą papildomų minučių turime skirti vertėjui. Suprantate tikriausiai, kad e, vieną minutę tik numatėme pranešėjų ir šešėliniam pranešėjim, nes iš tikrųjų norėtume atsižvelgti į pono Langen pastabą ir surenkti spontaniškų pasisakymų e, dar raundą. Taigi pirmasis klausimas. Pranešėjas. Trumpai, manau, kad e, yra bendras sutarimas, kad iš tikrųjų specializuoti bankai kelia didesnį riziką Tai aiškiai pasakyta ECB ataskaitoje ir e, pirmojo pasisakymo raundo metu tai buvo labai aišku. Ir antro raundo svečių noriu paklausti, ar jie su to sutinka. Ir ar jie sutinka su tomis išvadomis. Ir antras klausimas jų nuomonė. Kaip, koks poveikis e, bus e, padarytas likvidumui pakeitus mažmeninės bankininkystės segmentą. Ar čia klausimas visiems svečiams? Paprašysiu labai trumpai atsakyti, taigi pradėkime nuo kairės į dešinę. Aš sutinku, kad iš tikrųjų paskolas e, nekilnojamo turto sektoriuje buvo pagrindinis veiksmi, veiksnys krizės metu. Ir ne vien šios krizės metu, bet ir ankstesnių krizių atveju. Tačiau aš nesutinku su tuo, kad e, tai rodo, jog problema yra susijusi tik su tais bankais, kurie teikia finansavimą nekilnojimo turto rinkai. Nes iš tikrųjų krizės metu viena iš pagrindinių rizikos perdavimo priemonė tai buvo išvestinių finansinių priemonių priekybą. Taigi nekilnojamo turto paskolas tikrai buvo rizikos šaltinis, bet e, ir finansinių, ir vertybinių popierių priekyba finansinėse rinkose taip pat dar vienas svarbus veiksnys, e, kuris sustiprino tą riziką, kurią kėlė nekilnojamo turto paskolos. Kai dėl rinkos formavimo, aš jau sakiau, kad e, kai kalbame apie likvidumo sumažėjimo problemą, dažnai neatsižvelgiame į tai, kad bankai nėra vieninteliai likvidumo paslaugų teikėjai. Rizikos draudimo fondai, kiti tarpininkai, ypač tie tarpininkai, kurie nėra indėlius, indėlių saugotojai Jie taip pat e, teikia likvidumo paslaugas finansų rinkose. Taigi mes turime atsižvelgti į tai, kad e, kai didieji bankai galbūt e, ne visada geriausiai užtikrina likvidumo paslaugas, bet tuomet tie kiti tarpininkai gali atlikti tokias funkcijas. Ačiū. Jūs, atsakė, jūs panaudojate visų savo kolegų kalbėjimo laiką. Jeigu nori dar kas nors ką nors papildyti, tai prašom. Viena trumpa pastaba dėl specializuotų bankų. Iš tikrųjų, mažmeniniuose bankuose ir, ir nekilnojamo turto paskolas teikiančiose bankuose buvo problemų. Tačiau jie taip labai nebūtų daug skolinę, jeigu mm, didesni bankai būtų labiau tuo suinteresuoti Ponas Gudhard sakė, kad jis e, matė tris krizės. Ir e, tos pirmosios krizės galbūt e, buvo lengviau suvaldomos, o paskutinė krizė kilusi buvo dėl skirtingų priežasčių sistemoje. Aš pabandysiu trumpai atsakyti tris klausimus dėl specializuotų bankų, Manau, kad visi sutinkame, kad veiklos diversifikavimas padeda sumažinti riziką ir yra sėkmingas modelis. Likvidumas ir rinkos formavimas, manau, kad tai yra labai svarbus elementas. Ir kodėl priimti tokie sprendimai dabar yra tai, kad likvidumas yra labai svarbus vyriausybės obligacijams. Ir dar Manau, kad rizikos valdymo sistemų stiprios sistemos yra veiksmingesnės nei techninis teisinis veiklos atskirimas. Ir dar ekonomikos finansavimo požiūrių ir akademinių požiūrių norėčiau pasakyti, kad um, informacijos asimetrija yra viena pagrindinių priežasčių kodėl kyla problemų su MVI ir verslo finansavimu. Specializuoti bankai yra labai glaudžiai susiję su savo klientais ir jie iš tikrųjų geriausiai gali sumažinti informacijos asimetriją ir teikti realią paramą mm, realiai ekonomikai. Ir užtikrinti indėlių saugumą. Dėkoju. Jakob von Vats yra mūsų šešėlinis pranešėjas. Ir vėlgi, minutė, prašom kolega, vienutė ir atsakyti kvieščiau per dvi minutės. Turime 20 minučių visiems pranešimams. Norėčiau užduoti klausimą ponui Pagano dėl sisteminės rizikos. Šiame pranešime, be kita ko, jūs sakote štai ką. Jūs vertinate bankų socialinės sąnaudas. Ir Ir taip pat kalbate apie tam tikrus um, nukrypumus ir kalbate apie rodiklius, kaip tą pamatuoti. Turim specifinį klausimą, ar jūs rekomenduotumėte, kad e, paskolos ir bendras turtas, kad tie parametrai būtų naudojami, kad būtų galima paraginti didelius bankus atlikti struktūrinės reformas, kad būtų aišku, ar jų prekybos veikla turi būti atskirta nuo likusios bankininkistės dalies ar ne. Atsakymas. Atsakysiu labai trumpai. Taip, taip. Tai gali būti naudingas parametras. Galbūt naudojamas kartu su kitais parametrais. Ir atsakydamas visiškai galėčiau pasakyti, kad mes negalime pamiršti kitų panašių parametrų, tokių kaip pavyzdžiui reikėtų vertinti, kiek bankas įsitraukęs į prekybos veiklą, paskolomis ir panašiai, nes e, su paskolom susijusi veikla gali būti labai įvairi. Ir tai irgi gali turėti tam tikrą įtaką. Tad mano atsakymas būtų taip, labai trumpas. Dėkoju. Kitas sąraše yra Ponas Kemal iš EKR frakcijos jo salėje nėra. Tad klausiu, ar dar kas nors norėtų pavaduoti poną Kamalį. Ne, tai tuo keliau prie Alde frakcijos ir Lyguliar klausiu. Prašau. No, Trumpas klausimėlis. Kokia jūsų strateginė vizija? Kaip mes finansuosime eurozoną ir Europą nepriklausomų būdų ateityje? Jūs žinote, kad tam reikės struktūrinės reformos, geresnės priežiūros, ar mes pasitelksime dar kažką, e, Europos centrinį banką galbūt, kaip jums atrodo, kaip teks finansuoti ekonomiką? Kam skiriate klausimą, koks pirmininkas? Finance Watch organizacijos noriu klausyti. Mes šitame, e, ši, ši, ši, šitoje diskusijoje turime vieną moterį ekspertę tarp visų. Atsakymas Jeigu norime užtikrinti tikros, e, realios ekonomikos finansavimus reikalingas stabilumas. E, turime atremti sisteminę riziką. Aš jau sakiau savo įvadinėme žodyje, kad sisteminė rizika kyla nuo pernelyg intensyvos prekybos ir ypač išvestiniais produktais. Ir tai realiai ekonomikai yra labai pavojingas dalykas, jeigu norime užkirsti kelią kitai kriziai, kuri galėtų atsitikti panašiai į šią Tad e, vėlgi norėčiau pasiremti Jungtinės karalystės patirtimi ir žvelgiu į poną Goodhart, čia profesorių Goodhart. E, e, ten BVP viršijo keletą kartų um, tą patiriamą riziką. Tad jeigu norime išvengti krizių, turime vengti sisteminės rizikos, turime uh, riboti riziką ir laikyti bankus arti realios ekonomikos. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Fadibio Demazi, kitas šilis pranešės. Turiu klausimą ponui Paganum. Buvo jau minėtas pranešimas. Tam tikras jūs savo pranešime kalbėjote apie štai ką. Jūs sakėte, kad indėlius surinančios institucijos turėtų pirkti tam tikrus instrumentus iš specializuotų institucijų. Kapitalo rinkos finansavimą tuo metu būtų sunkiau užtikrinti, ar ka, ka, kaip tuo metu reikėtų dirbti su mažom ir vidutiniam įmonėm. Ar nebūtų sunkumų užtikrinti jų finansavimą. Kam skiriate klausimą, sako pirmininkas. Ponui Pagano. 15 sekundžių liko. Labai gaila. Prašom, ponė Pagano, atsakykite. Norėčiau pasakyti, kad e, kreditų sistemos srautų patekimas mažoms ir vidutinėms įmonėms yra pristabdytas kit, kito veikio finansų rinkose. Vyriausybės čia ėmėsi tam tikro vaidmens. Ir vienas dalykas, kaip suaktyvinti skolinimą privačiam sektoriui, įmonėms, mažoms ir tinėms įmonėms, e, būtų toks vyriausybės turėtų veikti mažiau aktyviai finansų rinkose – o jos tą daro labai aktyviai e, Europoje ir kai kuriuose periferinėse šalyse taip pat. Pirmininkas, ačiū žalių frakcijos vardu, Filip Lombe, prašau. Ačiū. Mano klausimas ponui Kremer. Norėčiau padėkoti mums abiems svarbus tas pats tikslas e, - veiksmingas energijos naudojimas. Taigi, ačiū už patarimą. E, palikti šią iniciatyvą nuo šalyje ir patausoti energiją kitiems tikslams. Iš tikrųjų, toks patarimas iš bankų sektoriaus galbūt yra naudingas. Reikėjo anksčiau įsiklausyti jūsų nuomonę, būtume išvengę didžiosios 2008 katastrofos, kurią, ko gero, sukėlė neprotingi politikai. Parodė, kad galite pasiūlyti savo klientams visas paslaugas ir išvengti rizikos, nes draudžiate riziką kitose institucijose, tokiuose kaip, pavyzdžiui, draudimo įmonės. Jeigu tai taikoma vambrėdai, tai kodėl ne jums? Ir kalbant apie sąnaudas, jeigu dabar jūs galite pateikti, teikti paslaugas e, remintis subsidijomis, Na, aš norėčiau, kad e, iš tikrųjų klientai mokėtų tikrasias sąnaudas. Įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ačiū už šį klausimą, jis sudėtingas ir įdomus. Neturiu aiškaus atsakymo, galbūt atsakysiu į klausimo dalis, kaip e, universalios bankininkistės sistema gali pasiūlyti ekonominius sprendimus, kalbant apie rizikos draudimą finansinių institucijų, tai yra sudėtingas elementas, nes pačios rizikos yra sudėtingos ir čia svarbu kalbėti ne vien apie skolinimą MVI, bet ir kitų paslaugų teikimą, kurios svarbios MVI kad būtų išvengta, pavyzdžiui, pelno sviravimų ar rizikų, kurių MVI norėtų išvengti. Ne visi sandoriai, kaip e, buvo pasakyta, yra labai paprasti. Kai kurios institucijos turi specialių poreikių, pavyzdžiui, bendrovės eksportuojančios į Meksiką. Jiems, jiems reikia specialių priemonių, nes e, Europoje negalima apdrausti tokių sandorių. Tai kaip teikti paslaugas MVI eksportuojančioms į Meksiką, pavyzdžiui. Taigi pasiūlyme numatoma pasiūlyti du skirtingus produktus, dvi skirtingas bankinės veiklas. Techninių požiūrių tai būtų prasminga, tačiau kalbant apie sąnaudų veiksmingumą, tikrai tai nebūtų e, racionalu. Manau, kad tai būtų mano atsakymas. Racionalumas e, kieno atžvilgių mokesčių mokėtojų, na taip mes siekiame skatinti ekonomiką galiausiai. Paskutinis šešėlinis pranešėjas FDD vardu Marko Sanė. Dėkuoju, aš norėčiau paklausti profesoriaus Pagano e, tokio dalyko, į, į, į kurį man nebuvo atsakyta anksčiau. Išvestiniai produktai ir bankų sektoriaus reformą. Galbūt reikėtų vertinimo nepriklausomo, nepriklausomos priemonės, vertinant pačių didžiausių bankų e, riziką, kaip kad buvo 8 metais padaryta Anktinėse valstijose. Ir antras klausimas. Kaip jūs įsivaizduojate ateityje e, naujų finansavimo šaltinių vaidmenį diversifikuojant e, kreditų riziką ir tą riziką perkeliant nuo bankų prie tos naujos priemonės. Ar jūs manote, kad ateityje tai įgis didesnį mastą? E, Taupydamas laiką atsakysiu tik į pirmą klausimą apie švestinės finansinės priemonės. Iš tikrųjų, didžiausios ir rizikingiausios pozicijos e, didelėse bankuose yra susijusios su išvestinių finansinių priemonių rinka. Yra labai sunku tą riziką įvertinti, tačiau yra tikrai labai didelė. Pagrindi, viena pagrindinių priežasčių, kodėl labai dideli bankai gali mm, imtis tokių pozicijų ir kodėl jie nori tai daryti, yra ta, kad institucijos, su kuriomis jie prekiauja, juos vertina kaip saugesnius nei kitus galimus išvestinių finansinių priemonių šaltinius, nes tie bankai yra per dideli, kad žlugtų. Tai iš tikrųjų ta problema galbūt būtų mažesnė, jeigu nebebus taikoma ta garantija bankams, kurie per dideli, kad žlugtų. Tie bankai, kurie e, spekuliuoja finansų, išvesinių finansinių priemonių rinkose, jiems ta garantija neturėtų būti taikoma. Papildysiu trumpai, yra įmi sistema, pagal kurią yra nustatomi papildomi reikalavimai dideliems e, bankams ir siekiama riboti riziką visai bankų sistemai. Ačiū kolegos, dabar tikrai jau pradėsime klausimų ir atsakymų, spontaninių pasisakymų sesiją. Ponas Langė prašė žodžio, bet dėja, ir dabar nebėra salėje. Nina Gil, mūsų pranešėja daugiametės tensės programos klausimės. Ačiū pirmininkė, aš norėjau pasisakyti pirmoje sesijoje. Aš e, buvau pranešėję pinigų rinkų pranešimo pranešimą rengusi. Ir iš tikrųjų, aš sutinku su to, kad reikia tinkamos pusiausvėros sprendžiant visas šias problemas. SSA ėmėsi reformos šią Liepą, šių metų Liepą ir mano nuomonė, aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, apie šias reformas. Ir praeitą savaitę Financial Times pirmame puslapyje perskaičiau, kad daugelis didelių bankų galvoja su, įsteigti mažesnius padalinius, kurie nepatektų nei Amerikos, nei Europos jurisdikciją po reformos. Tai tai iš tikrųjų susijęs su to, ką sakė profesorius Goodhart. Galbūt tai yra ir. Galbūt gerai tai, kad finansų sektorius yra labai kūrybingas, bet dėja, tas kūrybingumas iš tikrųjų dažniausiai nukreiptas į taisyklių išvengimą. Taigi, ką Jūs galvotumėte apie tokią šešėlinę bankininkystę ir jos reikšmę visam Europos bankininkystės sektoriui? Ačiū, pas Jelvik. Iš tikrųjų, galbūt e, tos reformos yra tinkamos, tačiau mes turime pripažinti, kad taip problemos nebus išvengtos stabilios vertės pinigų fondai. Nėra visiškai saugus. Galbūt jie palankesni Ta prasme, kad suteikia koordinavimo galimybę investuotojams. Tačiau investuojama tokios institucijos, kurios prekiauja vertiminiais popieriais, kurie nėra likvidus, jie susiduria su rizika. Yra sisteminės rizikos galimybė. Man kyla klausimas dėl JAV sistemos šią prasme. SEE e galvoja pirmiausia apie investuotojų apsaugą, o ne sistemos apsaugą. Ir tai yra visai kitokia logika nei bankų priežiūros institucijų. Ir būtent todėl jie vengia imtis veiksmų šioje srityje. Ačiū, ponai Helvik. Netrukus suteiksiu žodį pranešėjai. Norėčiau padėkoti pirmiausia vertėjams už tai, kad skiria mums 10 papildomų minučių. Ačiū visiems už tai, kad drausmingai laikėsi kalbėjimo laiko. Ačiū visiems. Ačiū Gunnar Hekmark, ačiū visiems svečiams šios dienos diskusijoje už tikrai įdomus pasisakymus. O dabar Gunarai paskutinis jūsų pasisakymas. Dėkoju. Aš taip pat prisidedu prie padėkos žodžių. Iš tikrųjų, ekspertų pasisakymai buvo puikiai parengti, labai įdomus. Ir mums tai iš tikrųjų duos peno pamastymams. Aš neturiu ką labai daug apibendrinti. Rizika yra ta, kad mūsų nuomonės skiriasi ir artėja kalėdos, tad tapsime vis labiau vieningi, vis, lab, vis artėsime vieni kitų, mes patys ir mūsų pozicijos. Tad e, šiaip ar taip, iš tikrųjų viskas buvo labai įdomu, apmąstymams peno turime. Kasgi atsitinka, kai tam labiau priklausomi nuo specializuotų bankų ir kokia turėtų būti numatyta gelbimo procedūra tuo atveju. Tai yra vienas klausimas. Kitas klausimas. Kaipgi su turtu uždirbimu, kai susirvaviau su specializuotais bankais. Kolegos dažnai lygina mūsų bankus su jungtinių valstybių bankam, tačiau, bankais, tačiau JAV bankų struktūra yra šiek tiek kitokia. Šimtą metų tiek laiko vystėsi mūsų bankų sistema, kas atsitinka su lėšų uždirbimu. Ir kaip tvarkyti su sisteminė rizika, kai tampame labiau priklausomi nuo specializuotų bankų. Jeigu pažvelgtume atgal, E, jeigu vertintume, kas buvo pasakyta šioje darbo grupėje, tai galėtume pasakyti, kad turime dirbti prie šių iškeltų klausimų. Tai yra mano išvada. Mūsų tikslas yra turėti kuo stabilesnės bankų veikimo sąlygas ir taisyklės. Tačiau juk visokia dinamika yra įmanoma. Tad svarbu, kad būtų rinkos subjektai aktyvūs, ir kad būtų kuo saugesnė, stabilesnė aplinka. Ačiū mūsų svečiams, mūsų ekspertams, kolegoms ir e, abiems pirmininkams. Dėkuoju. Thank you.